Yeah. yeah, she's there, over there. Please, we should... Uh... Gerbiami kolegos, turime grįžti prie darbo, nes darbo tvarkės punktų turime labai daug. Ir, kaip žinome, turime ir kvestinių svečių šios dienos posėdžiui. Tad ilgiau nebegaždami, periname prie aštunto darbuotojų punkto bendrojo Europos pirkimo palaimų starčių teisė. Pranešėja yra ponia Marian Taisin. Prašom, žodis pranešėjai. Dank u, voorzitter. Uh, voorzitter, ik wil in... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė tam tikrą skaičių pakeitimų. Čia yra iš pirmo žvilgsnio gana paprasti dalykai, tačiau ekonomistams galbūt, tačiau teisininkams tai yra sudėtingos nuostatos. Uh, ir dėkoju kolegams, kurie pasistengė pateikti e, pakeitimų, tai yra jūri komiteto nariai dažniausiai, jie siekia patobulinti šį pranešimą, aš manau, kad mes galime rasti praktiškai visų iškilusių problemų sprendimą ir galėsim tuo būdu e, iškristalizuoti mūsų komiteto nuomonę ir tuomet turėsim didesnį įtakos e, jūri komitetui. Aš e, pasisakau prieš, prieš pasiūlymą, kuriuo siekiama Aš pasisakau už tokį pasiūlymą, kuri, kuris e, duotų didesnę prieigą vartotojams prie Europos e, rinkos ir palengvintų gyvenimą įmonėms, tačiau ne bet kuriomis e, sąlygomis. Aš manau, kad čia yra dar kai kurių aspektų, kuriuos galime patobulinti ir mes e, kreipiamės į jūri komitetą. Žinau, kad jūri komitetas dar daug dirbs tobulindamas. Tad e, aš atmetimo pa, pa, pakeitimą, į atmetimo pakeitimą žiūriu neigiamai. Antras e, dalykas pir, pirkimo e, teisės nuostatų pritaikymas e, e, pirkimo sandoriams tarp įmonių, business to business. Čia taip pat yra pateikta tam tikrų pakeitimų, kuriais siekiama įtraukti į taikymos rytį naujas nuostatas B2B srityje. Ir čia kalba sukasi ne tik apie mažas vidutinės įmonės, bet ir apie didelės įmonės. Aš skaičiau aiškinamąjį memorandumą ir aš iš principo nepasisakau už tą idėją B2B, kadangi iš esmės šis principas taikomas tik mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tad aš manau, kad nereikėtų taikyti didelėms įmonėms. O š Šiame dokumente mes siekiame visų pirma palengvinti e, gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad e, didelės ir mažos įmonės neturi vienodos prieigos prie rinkos ir čia yra tam tikrų argumentų e, prieš taikymą didelėms įmonėms toliau Dėl taikymos ryties, taikymos, taikymos ryties turime, e, norima įtraukti visus kontraktus, visas sutartis ir aš teigiamai į tai e, žiūriu. Aš manau, kad kuomet didelės įmonės turi galimybę naudotis Europos pirkimo sutartimis, dirbdamas su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, jos e, Tais atvejais bus įmanoma, taikant naujas nuostatas, daug ką supaprastinti. Ir čia norėčiau paminėti pano Gigal iškeltą klausimą dėl B2B. Toliau peržiūros nuostata ir e, įvertinimo netgi tam tikrą prasme siūloma nuostata ir atitinkami pakeitimai, tai jiems iš esmės aš pritariu, aš savo nuomonę jau pateikiau. Komet kalba sukasi apie vertinimą po tam tikro laiko, keleto metų, tai man dėl to neiškyla sunkumų, man neiškyla problemų dėl 18 ir 19 pakeitimų. mažų vidutinių įmonių sutikimo procentas, man atrodo, čia yra primtinas. Ir čia dar kyla klausimas, ar šios nuostatos neturi būti taikomos mažesnėms sumoms, turiu galvoje 19 pakeitimą, toliau pono Gygol pakeitimas 11 pakeitimas. Dėl sudėtiknesnių sutarčių, tai yra finansinės ir draudimo paslaugos, aš e, nenorėčiau dabar primiktinai pabrėžti šitų dalykų, todėl kad manau, kad šioms paslaugoms turi būti, šios paslaugos turi būti išskiriamos iš viso konteksto ir galbūt reikėtų mums laukti tolesnių komisijos pasiūlymų šitais klausimais prieš bandant išplėsti taikymos rytį, kad, jos, kad jinai apimtų ir šias paslaugas. Toliau e, mokumo teisės išplėtimas, man atrodo, jog tai eina daug toliau negu dabartiniai svertinimo priemonės, todėl aš irgi nenorėčiau eiti už uh, teisų pakeitimo ribų. Toliau taisyklės, kurios taikomas e, pažeidimams, man atrodo, tai svarbus aspektas ir aš miniu tai konstatuojamoje dalyje. Ponas Gygol e, planuoja pateikti pakeitimą šio klausimu ir man jis bus priimtinas. Toliau 20 pakeitimas, pona Precedos pakeitimas. Jį galima sieti su kai kuriais kitais pakeitimais. Aš čia pateiksiu kompromisinį e, pasiūlymą ir manau, kad bus galima išspręsti iškylusias problemas. Yra taip pat e, dar nemažai kitų e, aspektų, kurie susiję su draudimo aspektais gaminių pardavimo kontekste. Aš manau, kad reikėtų galbūt atskirų nuostatų reglamentavimui šių dalykų, kuomet kalba sukasi apie susijusias su tuo paslaugas, tai čia mes nekalbame apie finansinės paslaugas, nes tarp finansinių paslaugų yra ir draudimo paslaugos. Tad dėl taikymos ryties galbūt aš pateiksiu žodinį pakeitimą, kur bus atskirai ir aiškiai pasakyta, kad e, draudimo sutartis čia neturi būti minimos. Dar yra pono Presėdo kitas pakeitimas. Pardavimo teisė yra neprivaloma teisės nuostatos yra neprivalomos e, priemonės. Tačiau pono presėdo patikto pakeitimo padėtis yra tokia, kad mes turim dabar trukdyti, kad mes e, tarytum trukdome valstybėms pasinaudoti nacionalinės teisės nuostatomis ir kad jos turi atsisakyti iš principo nacionalinių nuostatų, kad galėtų taikyti europinės nuostatas. Aš nebūtinai buvau supratęs, kad tikrai tokios pasiekmes yra, o jeigu taip iš tikrųjų yra, tada man toks pakeitimas yra netinkamas. Toliau įrankių dėžutės, Sančias Presėdo pakeitimas. Čia kalba sukasi apie priemonių visumą, kuriomis siekiama sistemą padaryti patogesnę naudotojui. Aš pritariu šiam pakeitimui ir manau, kad reikėtų čia numatyti tam tikrus, sutarč, tam tikrus sutarčių tipus teisinės priemonės čia yra labai svarbus aspektas ir galbūt reikėtų arba konstatuojamojoje dalyje arba atskiriame straipsnėje išdėstyti šias nuostatas. Aš taip pat pabandysiu pateikti pakeitimą šituo klausimu. Reikėtų, kad įrankių dėžutė įeitų taip pat ir savotiškas e, naudojimas į vadovas, tam tikra instrukcija kad nuo pat pradžios būtų aišku, kaip galima naudotis pirkimo, pardavimo starčių teisės nuostatomis ir kad nekiltų išaiškinimo problemų. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė, dabar pereinu prie priedo, ten yra numatytas e, e, sutarčių laisvės režimas, manau, kad tai be galo svarbus mūsų teisinės sistemos principas. Mes siekiame išvengti, kad nebūtų cherry picking sistemos. Tai yra 21 pakeitimas. Precedo, jisai bando patikslinti kai kurios aspektus, bet aš manau, kad galbūt tai ir nebūtina, nes 8 straipsnis jau draugė tam tikrus e, e iš šitų dalykų ir dėl B2C, tai yra sandoris tarp įmonės ir vartotojo. E, Ir čia mes turime žiūrėti į visą pardavimo teisės kontekstą, o ne atskirus aspektus. Man atrodo, kad kalbant apie B2B šiame kontekste, tai čia bandoma išlaikyti tam, tam tikrą veiksmų laisvę. Sančias prisėdo pakeitimas. Iš principo aš jam nelabai pritariu dabartinė jo formai, bet pabandysim galbūt pakoreguoti. Toliau dėl neiškumų dėl nuostatų išaiškinimo, nes kai kurie dalykai yra savaime aiškus, o kiti nebūtinai. Tai e, susiję su Sančias Presėdo pakeitimu ir čia taip pat turi būti remiamasi nacionalinė teisė, išaiškinant tas nuostatas, o ne išaiškinti tos principus remiantis principais, kuriais remiasi visas šis pasiūlymas. Aš manau, kad mes čia turime galvoti apie labiausiai europinį išaiškinimą, kadangi mes kūrėme europinės priemonės, jos turi būti išaiškintos e, kaip galima vienodžiau valstybėse narėse ir iš principo negalėtume interpretuoti šitų dalykų remdamėsi nacionalinę teisę, nes tuomet tas išaiškinimas bus labai skirtingas ir atsiras dar papildomų prieštaravimų. Tačiau ten, kur iškyla neiškumų ir abejonių valstybės narės jeigu įmanoma, as far as pos, so far as possible, turi e, bandyti išaiškinti tas e, nuostatas remdamėsi e, europiniais principais. Tad aš e, pritariu Jums, kad reikia išaiškinti šitos dalykus, tačiau norėčiau sakyti, kad tas išaiškinimas turi būti kaip galima labiau europinis. Tuo būdu mes apsaugosime labiausiai mūsų rinką ir būsime arčiausiai mūsų siekiamų tikslų. Aš irgi pateiksiu šito klausimo žodinį pakeitimą. Aš e, kartu su kitais pranešėjais apie tai, aišku, dar pasikalbėsiu, kad sutartume to klausimo. Ir paskui, kuomet kalbėsime apie balsavimo sąrašą, tuomet e, visi, visi dalykai bus aiškesni. Aš manau, kad požiūrių skirtumai čia yra pakankamai maži ir kad mums pavyks pasiekti bendros pozicijos. Uh, Toliau papildoma informacija 24, 5, 6 pakeitimai. Tai yra informacija iki sutarties sudarimo. Dėl turinio ir dėl dvasios aš pritariu jiems, tačiau negaliu pritarti teksto formuluotėms dėl teisinių priežasčių 24.5 pakeitimai. Čia kalba sukasi apie pardavimo teisę. Ir žiūrint į tai pakankamai paraidžiui, tai e, informacija yra teisė, kuri yra numatyta vartotojų direktyvoje ir ta teisė turi būti gyventa prieš e, sutartį. Toje direktyvoje yra siekiama maksimalaus harmonizavimo. Ir e, diskusija šito klausimo iš tikrųjų labai sunki, ne, ne tik kitose institucijose, bet ir parlamente. Aš Manau, kad mes turim paprasčiausiai prisiminti, kad ta direktyva yra ir paskui, kuomet jinai įsigalios, matysime, kokia bus padėtis. Bet bet kuriuo atveju nepamirškime, kad tos dalykus jau reglamentuoja aki, tai yra ši direktyva. 25 pakeitimas, jis dar bus pakoreguotas šiek tiek penktas vartotojų apsaugos direktyvos straipsnis mes galėtume galbūt čia kai ką papildyti dėl minimalaus harmonizavimo, bet galbūt bus galima pateikiant žodinį pakeitimą dalį iškilusių problemų išspręsti. Jeigu neklysta, ponas Gigolt yra pateikęs pakeitimą šio klausimu ir dar yra kitų pakeitimų, kurie susiję su e, pažeidimu keliamomis pasiekmėmis. Čia sakoma, kad jeigu e, sutartie yra numatyta nepriimtina nuostata, tai tuomet ta sutartis taikoma tam subjektui, kuri numatė tą nuostatą, bet netaikoma kitai sutarties šaliai. Mes, manau, negalime taikyti to principo kaip bendros taisyklės. Tad jeigu sakykime, aš perku šalituvą ir jeigu, sakysim, iškyla tam tikrų problemų, tai aš galiu pasilikti tą šaldytuvą, bet nemokėti už jį pinigų, tai manau, kad per radikaliai būtų tokia taisyklė, tokia priemonė. Bet aš manau, kad tokiu atveju galbūt turėtų įsikišti teisėjas esant reikalui ir kad sutartis tuomet būtų taikoma nekeliant neracionalių sąlygų. Tad aš siūlau, kad e, mes e, po šio posėdžio susiektume su pranešėju ir pabandytume rasti kompromisą šio klausimu ir pateiktume to kompromiso rezultatą kaip e, žodinį pakeitimą. Ir galėsim to būdu jūri komitetui pateikti savo nuomonę kuri patobulins tekstą. Dar kartą noriu padėkoti visiems kolegams už pateiktus pakeitimus. Ir džiaugiuosi, kad mes nenagrinėjom visų iškilusių teisinių detalių. Tai ne mūsų e, užduotis. Manau, kad kolegos suprato pagrindinius dalykus, dėl kurių kyra, kyla nerimas. Ir e, mes išnagrinėjom tuos dalykus, kurie svarbus mūsų komitetui. Kaip sakiau, pateiksim tam tikrą skaičių dar žodinių pakeitimų bus e, dvišalėse darybose aptarti šitie klausimai ir paskui e, balsavimo sąrašą galėsim pateikti kaip galim paprastesnį. Dėkuoju poniai Taisin, dabar perėmė prie šešėlinių pranešėjų. Kolega Presėdo. Prašau. Muchas gracias, eh, presidente, muchas gracias a... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir pranešėjai už darbą, rengiant ir derinant įvairius pakeitimų pasiūlymus. Aš stengiausi savo pakeitimus orientuoti į tam tikrus e, um, ekonomikos reikalų komiteto e, pageidavimus. Mums visų svarbiausia yra, svarbiausia yra kontroliuoti tokių sandorių sąnaudas. Tokios e, pirkimo pardavimo sutartys turi turėti tam tikrą vertę Ir mes galime nustatyti tam tikrą bendrą e, vartotojų apsaugos lygį, ir, bet kita vertus vis dar galioja sutarčių sudarimo laisvės principas. Todėl mums reikėtų stengtis e, sukurti kažkokią pridėtinę vertę savo naujom nuostatom. Visų pirma, supaprastinant sutarčių, tarptautinių sutarčių sudarimą, kad tomis sutartimis galėtų naudotis visi ūkio subjektai. Mes nesistengiame įgyvendinti vieningos sistemos, kuri apribotų e, sutarčių sudarimo galimybės ar apribotų vartotojų, sumažintų vartotojų apsaugos lygį. Tačiau, kadangi ši sistema yra neprivaloma, ūkio subjektams turėtų ji būti visokiojopai naudinga. Aš nežinau, kodėl mes turėtume juos įvairiomis nuostatomis apriboti. Žinoma, visų pirma, turime atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir į mažų ir vidutinių įmonių interesus. Kadangi būtent šie subjektai e, patiria daugiausia e, sutarčių sudarimo e, sąnaudų, sąnaudų išlaidų stambiosios įmonės naudojasi kitais verslo modeliais. Taigi ši sistema turi būti neprivaloma. Kitas dalykas, mums reikia tokios sistemos, kuri padėtų mažinti tas papildomas tenkančias išlaidas arba sąnaudas. Tai aš rašau ir savo pakeitimo pasiūlyme ir e, reaguoju tai, ką sakė kalbėtoja, pranešėja. Ji kalbėjo apie tam tikras standartinės sutartis, sutarčių pavyzdžius E, savo konstatuojamosiose dalyse apie tai e, ji kalbėjo. Taigi tokios standartinės sutartys galėtų būti naudingos įvairiems ūkio subjektams ir vartotojams. Peržiūrint sistemą reikėtų įvertinti, kiek e, palankiai yra vertinami mūsų pasiūlymai, ar iš tiesų realiai sumažėja įmonėms ir vartotojams tenkančios išlaidos. E, ypač atsižvelgti reikia į e, vartotoją kaip jautrėje sutarties šalį. Būtent jiems e, reikia kiek įmanoma veiksmingesnės priemonės. Taip pat reikia pasiaiškinti klausimą, ar reikėtų dar kažkokių papildomų nuostatų, privalomų nuostatų. Manau, kad sutarčių šalis gali pačios nuspręsti, kokiamis nuostatomis naudotis, kaip uh, kokios nuostatos turi būti įtrauktos į tas konkrečias sutartis. Arba gali pasirinkti standartinę sutarties formą, atsižvelgdamas į savo poreikius. Dar neišspręsti klausimai, kurių nemini sutartys. Čia iš tiesų dar egzistuoja spraga. Būtų neblogai, jeigu čia pateiktume kažkokius orientyrus, tačiau gali būti, kad ir jų neužteks. Jeigu egzistuoja kokia nors spraga, tuomet turėtų galioti nacionalinės teisės nuostatos, atsižvelgiant į jau galiojančius įstatymus. Tačiau, taigi, jeigu yra tokia spraga, tuomet turi galioti nacionaliniai įstatymai, kad sistema veiktų adekvačiai ir visuomet veiksmingai. Pranešėja atskleidė labai lankstų požiūrį į mūsų pasiūlymus ir ko gero bus įmanoma pasiekti nemažai kompromisų ir bus, viskas bus, bus gerokai paprasčiau, kai reikės patvirtinti galutinį tekstą. Uh, Kitas kalbėtojas yra ponas Klins. <clears throat> Ačiū. Kalbėsiu trumpai neturiu pateikęs jokių pakeitimo pasiūlymų, nes e, iš esmės sutariu, pritariu kolegiai Taisin, jos pasiūlymams, tačiau norėčiau pateikti keletą pastabų. Mes visi žinome porą dalykų. Pirmiausia, kad mažos ir vidutinės įmonės naudojasi vidaus, e, ne, nepakankamai naudojasi vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Jų jos naudojasi, e, galbūt dėl to, kad jos negali deramai pasinaudoti nacionalinėmis teisės nuostatomis sudarydamos sutartį su savo klientais arba e, tų nuostatų neišmano. Tad kitas dalykas - nerealistiška manyti, kad e, artimiausių metų galėsime sukurti kažkokią tai bendrą vieningą sistemą pakeisiančią 27 nacionalinės sistemas. Todėl komisijos yra pasiūlymas e, tikrai pagirtinas, jis siūlo 28 sistemą kaip alternatyvą. E, būtų galima e, priimti tokį pasiūlymą arba jį atmesti, priimant savo atitinkamą pagristą poziciją, bet tai yra jau Teisės reikalų komiteto E, sprendimo reikalas. Daugelis kolegų jau siūlė savo pakeitimuose įvertinti, ar tokia sistema yra įmanoma realizuoti praktikoje, ar ji tikrai veiksminga, e, ypač e, galinti padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir vartotojams ateityje. Visą tai reikia įvertinti ir, žinoma, per tam tikrą laiką reikia įvertinti kritiškai kas mums pavyko, kas ne, negalime savo leisti, kad e, egzistuojant 27 gana sudėtingoms pirkimo pardavimo sutarčių teisės sistemoms mes prijungtume dar vieną, kuri nepadidintų esamų sistemų e, veiksmingumą, o kaip tik jį sumažintų ir dar privestų, e, sukurtų dar daugiau biurokratijos. Dar reikėtų pasiaiškinti, ar iš tikrųjų tinkamas instrumentas yra tas vadinamasis B2B mechanizmas. Jeigu jisai geras, tuomet puiku. O jeigu, je, jeigu jisai toks yra, tuomet e, galbūt reikėtų galvoti, kaip ponas Gygold siūlė, ir apie šio mechanizmo išplėtimą į kitas rytis. Tačiau dar reikėtų palaukti. Taip pat Turiu žinių, informacijos, kad kol kas ši sistema nėra e, labai entuziastingai vertinama. E, optimizmo čia dar nėra labai daug, dėl to pirmiausia reikėtų palaukti e, praktinių įvertinimo, prakti, šios sistemos pasteisinimo praktikoje įvertinimo. Liek. Ponas Gygolt. Thanks, I... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man ir toliau sunku suprasti, kurios frakcijos atstovai turi kalbėti pirmi, bet mes visi čia tarp bičiulių esam, tad tegu jau būna, kai buvo. Teoriškai, manau, kad čia nėra labai svarbu, plenarinėme posėdėje tai yra labai svarbu. Na, dėkoju pranešėjai už atliktą darbą, ačiū už pozityvius atsiliepimus apie pakeitimus. Mes plačiai remiame komisijos pasiūlymą, mes manome, kad tai padės verslo įmonėms, tai taip pat padidins vartotojų pasitikėjimą bendroje rinkoje. Mes taip pat plačiai remiame pranešėjo požiūrį, ypač kai siekiama išsiaiškinti, kaip turi būti atskirtos finansinės paslaugos antrą e, būtina, kad komisija apmokytų verslo įmonių atstovus ir taip pat teisininkus, kad būtų galima plačiau e, aptarti e, tas e, sutarčių teisės nuostatas, pirkimų padavimų sutarčių teisės nuostatas, kurios dar nebuvo pakankamai diskutuotos. Ypač, kai kalbame apie nuosavybės įsigijimus ir perleidimus. Mes pateiksime pakeitimų, o dabar norėčiau paminėti tik atskirus straipsnius 6.2 straipsnis. Aš manau, kad būtina išimti finansinės paslaugas iš šio dokumentų apriepties, būtina kalbėti apie. O paslaugos negali būti apimtos šito dokumento. Septintas straipsnis, pirma dalis. Ten yra siūloma uždrausti naudotis sutartimis tarp suinteresuotų šalių profesionalų. E, vien, bent viena iš tų, vienas iš tų vietų turi būti maža e, ar vidutinė įmonė. Taigi mes siūlome plėsti prekybą tarp, tarp, prekybą tarp didesnių kompanijų. 15 straipsnėje mes norėtume paminėti pardavimo sutartis, e, kai prekiaujama ne su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Šis pakeitimas turėtų būti trauktas į priedą. Taip pat yra kalbama apie atviras sutartis, vartotojai turėtų būti informuoti suprantamų būdų apie kainų sudarimą ir sutartis turi būti apskaičiuojamos remiantis valiutų keitimo mm, valiutų kursų pagrindu ir reikėtų išsiaiškinti, kaip tai yra skaičiuojama. 20 straipsnė yra kalbama apie šios dalykus, o 35 straipsnėje išdėstis atostogos neleidžia suprasti, kodėl vartotojas neturėtų gauti informacijos apie kainų sudarimą. Ir čia jau periname prie 40 straipsnio. Be to, norėčiau paminėti kad mes Europos parlamente dėl šio klausimo turime pačias įvairiausias nuomonės ir tai yra labai keista, nes IMCO komitete mes turime visai kitokią daugumą. Čia mes turime kitokią nuomonę E, teisininkai turi savo nuomonę be abejo. Ir mūsų nuomonės skiriasi, net jeigu esame iš tos pačios politinės partijos ar iš tos pačios šalies. Viskas priklauso nuo to, koks yra mūsų komiteto e, darbo pagrindas ir patirtis darbo viename ar kitame komitete. E, nutinka taip, kad kolegos padaro skirtingus sprendimus Bet taip nutinka tada, kai kažkas pasėmė klaidingais vertinimais. Aš manau, kad frakcijose turi būti diskutuojama prieš diskutuojant komitetuose, kad žmonės žinotų kas ir kaip. Nes paprastai pritariama kamal nuomonė, kai kas mano, kad tai nėra labai gera mintis dirbti taip, tačiau nors idėjai mes pritarėme, tačiau turime vis tiek pasiskėti laiko vidaus diskusijoms ir išsiaiškinti savo argumentus, kas ir kaip. Jūsų frakcija gal turi savo nuseklę nuomonę, kitos dar ne, dėl to aš manau, kad reikėtų tos diskusijos, kad galėtume išsiaiškinti savo skirtumus. Ir aš tiek norėjau šiandien pasakyti. Dėkuoju. Okay, um, next it's, uh... Toliau kalbės Ait Kalmal. Thank you very much, uh, Madam Chairman, and thank you very much. I'm always very... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visada džiaugiuosi, kai kalba Svenas, mūsų kolega iš žaliųjų frakcijos. Ir iš tikrųjų puiku, kad jis gina mano poziciją. Ir šiame komitete mes išklausome pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir yra teisinga sakyti turbūt, kad visų nuomonės, nors ir nesutampa, bet kaip sa panašia linkme. Svarbu, kad susitartume dėl bendrų principų visi. Pirmiausia, apie juos. Teisės aktai turi būti pakankamai plačiai apimantis, jeigu tai yra geri teisės aktai. Ir aš žinau, kad tokių pavyzdžių yra buvę, kur tie teisės aktai buvo pakankamai plačiai apimantis ir tai pasiteisina. E, čia frakcijose turi vykti diskusija, parlamente turi vykti diskusija ir komitetuose taip pat šiuo klausimu. Šiuo klausimu man neramu štai dėl ko. Dažnai mes kalbame apie direktyvas ar reglamentus ir kartais galima nuspėti, kuria kryptim kryps kolegų nuomonė. Na, o šiuo klausimu svarbiausia bus konsensusas. Nes žmonės siuntė man elektroninius paštus, sulaukiau elektroninių laiškų iš nacionalinių vyriausybių, iš vartotojų organizacijų, iš piliečių ir taip toliau ir panašiai. Ir šis klausimas visai, visiems yra labai svarbus. Nereikėtų įnešti papildomą sumą išties vartotojams ir verslo įmonėms. Ir tiesiog mes turime išaiškinti, kodėl mums yra reikalingi tie pakeitimai. E, mes galbūt nebūtinai visų ir ne, mes gal nebūtinai visus galėsime ir įtikinti, nes kol kas entuzijazmo nėra tiek daug. Kai dėl mažų vidutinių įmonių, aš manau, kad turime priimti protingus sprendimus. Mes turime tikrai labai daug mažų vidutinių įmonių, vairių ratelių, vairių klubų, įvairių susitikimų vietų, tad reikėtų tuo pasinaudoti. Ir dabar, prieš susipainiodamas galutinai, norėčiau pasakyti štai ką. Būtent dėl to norėčiau, kad teisės aktas šis būtų atmestas. Nežinau, ar galėčiau teikti, kad esu iš tų, kad atmesime viską ir sugriaukime tuo būdu visą instituciją. Aš manau, kad reikia laikytis realistinio požiūrio. Mano kolegos pateikė pakeitimus tam, kad, tekstas būtų galima, kad tekstą būtų galima pagerinti, buvo dedamos pastangos gal priklausysiu tai mažumai, kuri nesiūlo pritarti dokumentų, nes tai reikštų priimti blogą pranešimą. Šešėliniai pranešėjai dirbo kaip galėjo, pateikė savo pakeitimus, tačiau manau, kad turėtume įvertinti tą faktą, kad IMKO komitetas buvo paprašytas pateikti poveikio vertinimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Nenoriu to atmesti kaip nereikalingo dalyko. Tačiau komisija turėtų pateikti siūlymą subūrusi visas suinteresuotas pusės - vyriausybės, atskiros pilietinės visuomenės organizacijas, suinteresuotus įvairius subjektus, kad būtų galima susitarti dėl Europos pirkimo pardavimų sutarčių teisės. Mes turime raginti komisiją vėl grįžti prie šio darbo ir mums pateikti poveikio vertinimą. Nebūtina kritikuoti įmonių organizacijas ar vartotojų organizacijas, jei norime vienybės. Verčiau jos pasitelkti jų pagalbą. Pirmininkė, dėkoju. Žinau, kad Europos komisijos atstovas norėtų kalbėti, dešimt minučių vėluojame, kyla, panašių sunkumų kilo šį rytą. Turime tiesiog keliauti pirmin. Kreipiuosi į Marijaną ir kviečiu bendrinti kuo trumpiau, kad nepavėluotume per nelik daug. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu visiškai trumpai, juk mes visi puikiai žinome, kieno kokia pozicija. Uh, Ir e, ponui Kemaliui norėčiau pasakyti, kad šią savaitę jūri komiteto e, koordinatoriai pritarė prašymui, kad parlamentas e, pateiktų, taip pat parengtų poveikio vertinimą, siekiant kritiškai išanalizuoti pačios komisijos pateiktą poveikio vertinimą. Aš nemanau, kad mūsų komitetas turėtų eiti taip toli, kad e, imtų atmetinėti visus pasiūlymus, net nežinodamas, kokią, e, kaip, kokią struktūrą turi pasižymėti ši teisinė sistema. Mes turime įžiūrėti ir šios priemonės privalumų. Tos, tai, tai, ši sistema gali būti naudinga ir mažoms vidutinėms įmonėms, ir E, vartotojams, tačiau aišku, ji turi būti pagrista labai konkrečiomis, aiškiomis teisinėmis nuostatomis. E, tai reiškia, kad jūri komitetas turi imtis darbo. Mes neturime tokios, e, tokio įgaliojimo. Būtent teisininkai turi pabaigti šį darbą. Mes galime pateikti savo nuomonę ir tada jūri komitetas paprašys pateikti poveikio vertinimą, kad mes galėtume žengti toliau. Ir komisija savo ruoštų turės pri, balsuoti, atsiprašau, komisija turės savo ruoštų laukti mūsų balsavimo plenarinėje sesijoje rezultatų. Tiek norėjau pasakyti ir dar dėkoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo. Ačiū. Platų. Balsuosime spalio 8 dieną. Kol kas nežinau, kada bus balsavimas Libė komitete. Tačiau Galbūt mm, turint omeny tą darbotvarkę, galime šiandien teikti, kad balsuosime apskaitai dėl teksto kuo greičiau. Dabar devintasis darbotvarkės punktas - vertybinių popierių atsiskaitimas, ES centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ir dalinis direktyvos 9626 keitimas. Kei Swinburne yra pranešėja, žodis jai, kad galėtų pristatyti pranešimo projektą. Dėkuoju, ponė pirmininkė pastarosius dviejus metus dirbau šiame komitete ir mes bandame išspręsti prekybos proceso rinkose visus aspektus. Mes jau kalbėjome apie MIFID, mes kalbėjome apie daugelį kitų dalykų ir dabar mes bandome kalbėti ne tik apie vertybinius popierius, bet mes kalbame taip pat ir apie elksenos tam tikras taisyklės ir kalbame apie depozitoriumus. Šis procesas depozitoriumai apima paskutinį prekybos etapą ir dabar norėčiau iš karto pasakyti, kad tai yra labai techninis klausimas ir jeigu žvelgčiau kaip investuotoja, turėčiau pasakyti, kad tikėčiausi kainos sumažėjimo ir naujos sistemos įdėkimo didesnio efektyvumo. Pirmasis pasiūlymas e, buvo patiktas pakankamai seniai ir paskui buvo siekiama e, panaik, sukurti vieningą paslaugų rinką ir panaikinti rinkoje visus barjerus. Taip pat e, tarp valstybinių priekybos sandorių uh, srityje buvo siekiama irgi sumažinti kainus. Tai buvo kitas tikslas. Ir mes pritarėm visi šioje sąlyje tam tikslui. Finansų rinkos infrastruktūra turėtų būti stabilesnė ir turėtų padėti atlaikyti sisteminę riziką visai finansų sistemai. Kasmet 920 trilijonų eurų sudaro. ši e, prekyba. E, tai yra sistemiškai svarbus dalykas visai Europos rinkos infrastruktūrai. Aš bendrai remiu Europos komisijos siūlymus ir bendrą pasirinktą kryptį. Pakeitimuose mačiau kad yra kalbama, lab, kad labiau sutelkiama prie vidaus rinkos infrastruktūros, tačiau mūsų siekiami tikslai yra panašus. Ir tą galime pamatyti Europos komisijos tekstuose. Kai dėl pačios prekybos ir disciplinos, aš manau, kad tos iniciatyvos, kurių buvo imtasi, turi tikslą e, sureguliuoti visą atsiskaitimų ciklą taip, kad jis būtų kuo efektyvesnis. Kai kurios rinkos veikia greičiau, kai kurios netaip greitai, tačiau manyčiau, kad turime numatyti bendrus standartus. T plus 2 standartas yra visai neblogas startas. Galėtume ilgalaikėje perspektyvoje E, būti ambicingesni ir netaikyti T plus 2 principų, bet reikalauti atsiskaitimų už vertybinius popierius tą pačią dieną. Tačiau visą tai ateities klausimai. E, kaip sureguliuoti sandorius, kai viena pusė pristato, pateikia vertybinius popierius, kita pusė grinuosius pinigus. Kaip, kaip turėtų vykti tie sandoriai? Čia vėlgi būtina gera disciplina ir remiu komisijos siūlymus, nes E, tai būtų teigiamas dalykas. Aš manyčiau, kad atsiskaitimo disciplina, e, teisingai jų disciplina turi būti sureguliuota taip, kaip siūlo Europos komisija. E, mano pakeitimuose, kuriuos pateikiau, manyčiau, kad svarbu yra numatyti E, atsiskaitimų tam tikrą tvarką, tačiau atsiskaitimai visada visai vienodai 98 procentais atveju atsiskaitoma pakankamai greitai. Tačiau matome, kad siūloma struktūra yra gana sustabarėjusi. Aš nemanau, kad labai kokie nors sudėtingi produktai sudėtingose rinkose galėtų būti mums šiuo metu naudingi ir įdomus. Turime pritaikyti pirmiausia paprastą sistemą, e, turime e, sudaryti tinkamas sąlygas investuotojams investuoti. Kolegos kalbėjo neseniai apie mažų ir vidutinių įmonių problemas. Aš manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu turėti omenyje tas taisyklės susijusias su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Jeigu norime paskatinti, kad tų e, subjektų akcijomis būtų prekiaujama viržoje, turime sudaryti tokias sąlygas, kad tai galėtų atsitikti. MIFID skatina rinkos augimą ir aš norėčiau pasakyti, jog reikėtų daugiau lankstumo tose e, vietose, kur atsiskaitimai vėluoja. Mes turime numatę 15 dienų laikotarpį, per kurį po sandorių nėra baudžiama už neatsiskaitimą. Ir tai reiškia, kad investuotojai turi šiek tiek daugiau laisvės. Šeši sektoriai turėtų pagelbėti. Tai, tai šešis sektoriai yra svarbus, kai kalbame apie mažų vidutinių įmonių augimą. Svarbu, kad būtų skatinama prekyba ventybiniais popieriais. Jeigu T plus 2 principas gali veikti, jeigu ne, tai tuomet reikėtų pasilikti šiek tiek veiksmų laisvės ir taikyti kitus principus. Na ir galiausiai su centriniais depozitoriumais mes irgi turim tam tikrą ryšį. Manau, kad e, bendradarbiavimo ir priekybos sistema numatyta yra visiškai protinga. Tiesiog reikėtų numatyti paprastesnę procedūrą, kadangi atrodo, kad e, rizikos perdavimo nėra jokio. Reikėtų, kad būtų įdėkta paprasta notifikavimo sistema, kad veiktų griežtesnė leidimų sistema. Galutinis investuotojas yra didžiausias rūpestis, o reglamentas nėra suvokiamas kaip rizikinga dėrybų dalis. Tad mes turime MIFID gairias, kurios čia galėtų būti ir panaudojamos. Tačiau matėme, kaip žlugo du pakankamai svarbus fondai. Tad labai svarbu žiūrėti, ar, kad, kad investuotojai turėtų visą reikiamą informaciją. Aišku, kartais pasitaiko ir vienas kitam prieštaraujančių teisės aktų, o investuotojai turėtų visada žinoti, kur yra jų aktyvai, jų turtas ir kad tas turtas būtų tinkamai reguliuojamoje aplinkoje, kad būtų užtikrinamos tinkamos investuotojų teisės ir kad jie galėtų kuo greičiau savo vertybinius popierius atgauti prireikus. Aš taip pat įtraukiau tas rytis, kurių komisija detaliau nepaminėjo. Ir čia kalbu pirmiausia apie atsiskaitimus. Tai yra tas klausimas, kur buvo iškeltas nekarta suinteresuotų šalių. Yra iš tikrųjų labai sunku rasti informacijos e, šiais dviem klausimais, kadangi tai duomenys nebuvo surinkti e, ilgą laiką, tai kilo kitų problemų. Aš manau, kad rizika čia gali iškilti būtent dėl to savo pranešime. Aš sakau, kad kad yra būtina labai atidžiai stebėti tas užtikrinimo priemonės įkeitimo operacijas. Svarbu, kad būtų surinkti tinkami įrodymai, pasižiūrėti, kokie jie yra, kad ateitie galėtume peržiūrėti procesus, juos pakeisti, kad galėtume apimti visus aspektus ir kad būtume tikri, jog nesukūrėme naujų galimybių įstatymams apeiti. Šio komiteto siūlymas numato dvi skirtingas juridinės struktūras ar subjektus. Maničiau, kad paremsiu šį siūlymą. Europos Sąjungos sprendimai yra geriau negu nacionalinis opt-out pasirinkimas ar beibės išimčių skaičius numačius reikimus saugiklius būtų galima išvengti sisteminės rizikos ir tai būtų naudinga ir bankams, ir centriniams depozitoriumams. Mes turime numatyti tokį siūlymą, kuriame nebūtų išimčių. Mes taip pat turime iškelti ir klausimą susijusi su dienos likvidumo valdymo stebėseną. Kasgi nutinka, jeigu sumažėja tas likvidumas, kas atsitinka, jeigu vienas iš tiekėjų ar daugiau negu vienas iš tiekėjų savo veiklą nutraukia. Šios klausimus būtinai reikia nagrinėti ir komisijos nuomonė reikia dviejų skirtingų juridinių struktūrų, bet ar tai išspręs problemą? Tiesiog reikėtų numatyti tam tikrą mechanizmą, kaip spręsti tokius atvejus, taip ir svarbu krizės kontekste. Džiaug, lauksiu kitų šešėlinių pranešėjų reakcijos, kad jie pasakytų, kaip jų nuomonė ši sistema geriausiai galėtų veikti. Turime likti budrus, kai dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumo vaidmens nes jos svarba nuolatos auga. Reglamentas yra paskutinis dėrybų ciklas. Tiksliau, atsiskaitimas yra paskutinis e, sandorio ciklas ir turime irgi pasižiūrėti, kokie yra sprendimai, kokia, koks infrastruktūrų atsparumas. Tačiau turime turėti tokius teisės aktus, kurie leistų į rinką patekti naujiems jos dalyviams. Dėkoju uždėmesi. Pirmininkė, dėkoju, kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, ar kas nors norėtų pasisakyti. Aš turiu labai pavyti tą laiką, kurį vėluojame. Jeigu kas nori nekalbėti, tiesiog prašom pasisakyti EPP frakcijos atstovų. Žodis pirmam, prašau. Ja, ich, tai... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Šią temą mes labai daug kalbėjome pastarosmis savaitėmis ir daugelis dalykų, kuriuos jie minėjo, man yra taip pat visiškai priimtini, su jais sutinku. Manau, kad ne tik šiame teisėkūros elemente mes kalbame apie e, du labai svarbius aspektus, tai yra didesnį saugumą ir didesnį E, aktyvesnį vidaus rinkos e, veikimo skatinimą. Tai yra, vidaus, rink, tai yra rinka, kuri yra daugelį sričių stipriai monopolizuota. Nacionaliniu lygmeniu yra e, vykdomi įvairiausi sandoriai ir tie sandoriai retai kada išsiplečia vis, visos vidaus bendrosios rinkos mastu. Ir dėl to E, pranešėjos ir komisijos e, pastangos šioje srityje yra tikrai sveikintinos. Be to, ką jau pasakė pranešėja, norėčiau paminėti dar porą dalykų. Visiškai sutinku su, e, su pas, jos pasiūlymais dėl atsiskaitimo ciklų. Komisijos pasiūlyme taip pat yra pateikta gerų dalykų. E, Pavyzdžiui, ypatingose situacijose, kai mažie, mažos ir vidutinės įmonės gali naudotis tam tikromis išlygomis ar iš pratestais terminais. Ir mums reikia stengtis, kiek įmanoma, mažiau varžyti mažasis ir vidutinės įmonės ir sunkinti jų gyvenimą. Dėl priežiūros norėčiau porą dalykų pasakyti. Manau, kad būtų visai prasminga pamastyti, ar komisijos pasiūlymas, kai kalbame apie įvairių centrinių depozitoriumų sąsajas, nėra pernelyg biurokratiškas. Nes panašu, kad dauguma tų sąsajų yra, sąsajų yra labai standartizuotos. Ir užtektų galbūt tiesiog paprasto informavimo, E, tarp e, kurio, kur, e, informacijos, kurią galėtų keistis tie centriniai vertybinių popierių depozitoriumai. Jo labiau, kad mums juk labiausiai rūpi stiprinti vidaus rinką. Ir Dėl to šis, e, ši teisės nuostata, kurią, remės, kurią, yra, kurią e, siūlo komisija, rinka tik tai varžytų. Taip pat aš ne visiškai suprantu, kodėl komisija e, siūlo um, CVPD veiklos leidimų išdavimą. Man atrodo, kad uh, užtektų užtektų, uh, užtektų kad e, tie. Manau, kad būtų visai gerai, jeigu tie centriniai vertybinių popierių depozitoriumai um, ne tik išduotų veiklos leidimus, bet ir vykdytų priežiūrą. Kita labai svarbi politinė tema yra, e, e, pavyzdžiui, e, depozitoriumų. E, turimos bankų licencijos, e, tokių depozitorimų Europoje šiuo metu nėra labai daug. E, Tačiau mm, aktyviau plėtojant veiklą, finansinę veiklą vidaus rinkoje, ypač tarp sienų, ta būtinybė e, atlikti vairiausius finansinius sandorius e, platesnėme kontekste įvairiose valstybėse narėse tik didės ir dėl to e, komisija siūlo vieną išlygą Bet aš manau, kad mums reikėtų ieškoti tokios nuostatos, kuri mm, nustatytų vienodas sąlygas visiems rinkos veikėjams. Mums reikėtų pamastyti, ar ši siūloma išlyga ar išimtis yra pats protingiausias sprendimas, ar vis dėlto reikėtų e, leisti e, centriniams depozitoriumams e, vykdyti ir bankų e, veiklą. Taip pat kritiškai vertinu klausimą, kiek, e, kiek, gal, kiek stipriai būtų galima leisti vykdyti atsiskaitimus ne tik tai centriniams vertybinių popierių depozitoriumams, bet ir kitoms institucijoms kitiems rinkos dalyviams, kaip antai bankams. E, pavyzdžiui, komisijoje kol kas, komisija kol kas šito neleidžia daryti bankams. Aš manau, kad čia mes turime matyti sąsajas jeigu mes uždrausime centriniams depozitoriumams e, vaidinti bankus, taip sakant, ir aš manau, kad tai būtų teisinga, tačiau jeigu priešingai bankams leistume tapti centriniais vertybinių popierų depozitoriumais, tuomet susikurtų situacija, kai e, galiausiai e, e, patys jau, egzistu, jau egzistuojantis centriniai vertybinių popierių depozitorimai susilpnėtų, e, jų galios susilpnėtų. Aš manau, kad tai nebūtų protinga. Ypač kai kalbame apie likvidžių lėšų saugumo užtikrinimą, šis aspektas e, būtų tikrai nepalankus. Dėl to mums reikėtų apsispręsti, kaip reglamentuotume šią sritį, ko mes konkrečiai norėtume kad neatsidurtume situacijoje, kai. E, atsiprašau, kad vidaus rinkoje galiotų vienodos taisyklės tom pačiom e, veiklos sritim ir tiems patiems san, e, vienodiems sandoriams. Kontrolės priežiūros, priežiūros ir reglamentavimo sritis, kai kalbame apie centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, yra pakankamai gerai apibriešta. Aš manau, kad mes turime pakankamai priemonių, kurios e, užtikrins tą tinkamą reglamentavimą. Ačiū. Muchas gracias, eh, Presidenta. Yo quisiera, en primer lugar, eh, pues agradecer. Eh, el... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju, ponia Svinburn, už pranešimą. Tai yra labai detalus dokumentas, turbūt daug pakeitimų bus dėl vidaus rinkos aspektų. CVPD yra svarbus dalykas, kad būtų galima tinkamai vykdyti tarpvalstybinės investicijas. Tai svarbu ir sutarčių pusėms, tai svarbu ne tik joms, bet uh, Taip pat e, svarbu ir tuo požiūriu, kad e, tuo būdu mes giname rinkos vertybės bei skaidrumą, užtikriname tinkamas rinkos sąlygas. Tai taip pat e, svarbu priežiūros ir tikrinimo požiūriu. Tai daro įtaką taip pat ir kitoms rinkoms, kurios e, susiję su pinigų rinka. Man atrodo, kad e, vien tik tai sutarčių tarp šalių nepakanka, turi būti rengiami teisės aktai, europiniai teisės aktai, smulkiau reglamentuojantis tuos dalykus, bet e, manau, kad Taip pat e, čia aktualus dalykas yra ir sistemos target 2 e, rengi, e, rengimas bei bankų licenzijų aspektas. Pati bankinė licencija ir jos turėjimas dar savaime nereiškia, kad uh, ta ar kita struktūra jau yra tokio pobūdžio struktūra. Jinai turi atitikti tam tikras teisinės e, nuostatas ir apie tai turi būti čia kalbama. Taip pat paslaugų teikimas vidaus rinkoje bei e, ekvivalentiniai režimai ir tvarka. Čia mes turime e, taip pat skirti tam tikrą tipologiją, taip pat e, e vienodo traktavimo, lygybės principas, man atrodo, čia yra svarbus e, dalykas. Mes turime visiems e, užtikrinti vienodas prieigos teisės prie rinkos, bei užtikrinti skaidrumą. Turime siekti kaip galima didesnio veiksmingumo, kad sandoriai vyktų kaip galima greičiau ir kad jų sąnaudos būtų kaip galima mažesnės, kad kuo mažesnė būtų rizika ir kuo didesnis lankstumas. Tad e, turime užtikrinti klientams ar, ar vertybinio popierio turėtojams saugumą ir užtikrinti, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Tuo pat metu turime paaiškinti, jog e, šie depozitoriumai yra struktūros, kurios pačios turi laikytis tam tikrų reikalavimų ir prievalių. Ir atsižvelgiant į visus šitos kriterijus, galiu pasakyti, jog neigiamas atsakymas turi būti šimtis ir e, išimčių turi būti čia labai mažai, taip pat e, neleidimų sistema turi būti taikoma, o notifikavimo e, pranešimo sistema bei taikomas abipusiškumo principas, kuomet teisinės sąlygos, teisinis režimas leidžia ekvivalentiškumo principą taikyti. Tad tiek būtų ir mano Pirmoji reakcija yra palanki. Noriu pasveikinti pranešėją, kuris atliko puikų, labai detalų darbą. E, puikus pranešimas ir e, dėl to galėsime pateikti gerų ir tikslingų pakeitimų. Ačiū. E, Alde grupės vardu kalbėsiu aš, kadangi aš esu šešėlinė pranešėja. Kai sveikinu tave parengus tikrai puikų darbą. Jisai tikrai buvo labai išsamus, Aš daugelio dalykų ir neminėsiu, nes viską pasakytų. Tačiau mano tylėjimas e, nereiškia, kad aš noriu sugrįžti prie komisijos pasiūlymo, pozicijos. Aš e, parodysiu savo pageidavimus, pateikdama atitinkamus savo pakeitimus. Pradėsiu nuo bankų licencijų aspekto, apie kurį taip pat buvo kalbėta. E, Tu teisingai labai taikliai pasakėjai, kalbėdama, kad egzistuoja ta, e, potenciali sisteminė e, kombinacija ar derinimas įvairių, e, sistem, įvairių šios, šio aspekto, e, e šio, šios ryties elementų. Ir aš sutinku su tavim, kad reikia skirti vienas ir kitas e, veiklos rytis, kaip antai bankininkystės, paslaugos ir depozitoriumo e, veikla. E, Jeigu mes nesutars, nes, ne visiškai sutarėme dėl e, konkrečios sąlygos, ko, kaip ji turi atrodyti, tačiau e, man atrodo, kad mums reikia pagalvoti apie tai, e, kokie konkretus e, bankai turi, turėtų turėti teisę tapti depozitoriumais. E, mums reikia pasirūpinti, kad tie du aspektai, tai yra depozitoriumo veikla ir bankininkystės paslaugos, būtų aiškiai atskirti vienas, vienas nuo kito. Mes turime e, e, pamastyti, kad jeigu bus e, patvirtinta šiuo klausimu teisės nuostata, tuomet reikės ją susijęti su labai konkrečiais sąlygomis. E, dėl e, internalizavimo. Tu apie jį taip pat kalbėjai. Ar, man įdomu, ar mums užtektų tik tai teis, e, atsiprašau, metinės ataskaitos. Tai yra, mes visada lauktumėme vis ištisus metus e, informacijos. Tai nebūtų pakankamas pagrindas imtis veiksmų. Galbūt reikėtų pagalvoti ir apie kitas galimybės. Kai kurie E, kolegos tikisi, kad kai jums veikti Target 2 Securities sistema, tuomet ji e, bus pakankama e, priemonė siekiant sustiprinti šios ryties stebėseną. Bet aš manau, kad apie tos dalykus mums dar reikėtų pamastyti ir padiskutuoti, kai kalbame apie veiksmų adekvatumą, man kyla labai įvairūs, įvairios emocijos šio klausimo. Yra valstybių narių, kurios remiasi e, dabar turima e, patirtimi. Ir, ir e, man atrodo, kad mes taip pat turėtume remtis tuo, kas jau egzistuoja ir negalime naudotis e, jau egzistuojančiamis teisės normomis ir nuostatomis e, fragmentiškai. Mums reikia tiesiog sustiprinti tą teisinę reguliavimo e, sistemą. Tad aš manau, kad mums reikia e, atsižvelgti jau egzistuojančius reglamentus, kaip antai MIFID direktyvą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius šią sritį ir žiūrėti, ko, ką galima dar, e, kuo visą tai dar būtų galima papildyti. Uh, Ir man atrodo, kad mums reikėtų e, ne, remtis ne vien tik tai nelikvidumo ar likvidžių lėšų trūkumo e, apibrėžimu, mums reikėtų kalbėti ir apie kitus dalykus, e, ypač kai kalbame apie mažesnės rinkas ir mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Jo labiau, kad visai netrukus įsigalios reglamentas kuris e, reglamentuoja priekybą skolintais vertybiniais popieriais. Ir manau, kad tie dalykai yra konkreti, labai tiesiogiai susiję su vienos ar kitos konkrečios rinkos dydžiu. Tad manau, kad e, likvidumo savoka čia yra tikrai svarbus aspektas. Taip pat svarbus klausimas yra dematerializacija Jūs e, siūlėte e, siūlėte um, mažmeniniams investuotojams suteikti informacijos apie pereimus nuo materialaus prie, prie nematerialaus pavydalo um, vertybinių popierių. E, tačiau aš nežinau, kaipgi tai bus sėtina su T2S sistema, mechanizmu, kai jis pradės veikti. Bet manau, kad reikia apie tai pamastyti, galbūt ten bus numatytas koks nors pereinamasis periodas. Manau, kad tiek galiu pasakyti šiuo momentu ir aišku, esu labai dėkinga už tavo nuveiktą darbą. Ir dabar periname prie kito kalbėtojo, žaliųjų vardu kalbės Svenas. Uh, thanks, Kay, uh, first for you. Dėkoju, ačiū, Kay, už pranešimą. Su, pritarėme tam daugeliu dalykų, ką jūs minėjote. Tik prieš leisdamas išėk tiek daugiau detalių, norėčiau pasakyti, kad mes turime labai atidžiai žiūrėti, kad sandorių sąnaudos yra žymiai didesnės negu, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose, kai žiūrime kooperacinius modelius. Ir Vėliausiai tikslas turėtų būti tas, tas sąnaudas sumažinti. Ir aš galvoju, kad labai svarbu yra tinkamai šį dalyką prižiūrėti, nes augančios e, sandorių sąnaudos nėra naudingas dalykas. Mes dabar dalyvaujame tokia procese, kai peržengiame istorinius barjerus, tuos barjerus, kurie dalyja mūsų vidaus rinką. Be abejo, per vieną naktį nesumažės tos sąnaudos, bet reikia to siekti. Na, o dabar šiek tiek detaliau. Mes džiaugiamės komisijos platų požiūrį. Mes manome, kad galime sutikti su tuo, kad reikia daugiau lankstumo mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos rytyje e, Ir mes manome taip pat, kad reikia tinkamai pasinaudoti vadinamaisiais CDS 16 e, e, ir 39 straipsnėje yra kalbama apie MIFID, antrame straipsnėje mes norėtume, kad būtų kalbama apie daugiau standartizavimo 6.1.8 straipsnis irgi, arba 7.1 straipsnis irgi galėtų būti naudingi. Uh, nes čia yra kalbama apie neatsiskaitimus ir jūs šios problemos sprendimo būdus. Mes manome, kad turėtume laikytis numatyto e, procedūros, turėtume e, pasitelkti čia Europos vertybinių popierių rinkų institucijos e, patirtį ir taip pat turėtume gauti duomenų, kuriuos galėtume prižiūrėti, kaip jis įstusi. Uh, Mes taip pat norėtume aptarti galimybę kai kuriuos atsiskaitimus eksternalizuoti. Bet tam yra reikalingi teisės aktai. Turėtume būti informuoti, jeigu dėl CDS kiltų rimtų problemų. Jūs tą siūlote 23 straipsnėje ir kai kuriuose kitose straipsniuose mes Manytume, kad bent kartą per metus CDS priemonių naudomas jau būtų peržiūrėtas. 19.16 straipsnė. Jūs sakote, kad reikėtų pateikti informaciją apie CDS sandorius. 57.4i straipsnė jūs siūlote, kad CDS būtų ta priemonė, kuri padėtų užtikrinti likvidumą paslaugų teikėjams, kas padėtų įtvirtinti finansinį stabilumą. Kitame straipsnėje jūs sakote, kad CDS turėtų apimti daugiau negu vieną dalyvį. Jūs, pavyzdžiui, kalbate apie du dalyvius šioje operacijoje. 44 straipsnis. Jūs manote, kad CDS planai turėtų būti keičiami 50 Antrame straipsnėje jūs prašote, kad nebeliktų galimybės nacionalinėms institucijoms rinktis dalykus susijusius e DS. Ir dabar dar keletas dalykų. Kai kuriuose straipsniuose jūs siūlote kad kalbant apie atsiskaitimus vertybiniais popieriais, mes norėtume, kad komisijos siūlymas būtų pataisytas taip, kad būtų galima naudotis tik autorizuotais CDS. E, praktika čia keičiasi ir būtų galima pas, pasakyti, kad e, reikia sudaryti tam tikrus tam tikrą rezervą, kad būtų galima užtikrinti atsiskaitimą, tai, e, kol nėra įvykęs CDS autorizavimo procesas. Mes taip pat siūlytume numatyti tam tikrą apribojimą dėl mokesčių rinkimo. Ir mes manome, kad ši informacija yra vertinga ir mes turime ją teisingai pasinaudoti. Na, mokesčių e, surinkti, problemų surinkti mokesčius mes turime. Europos parlamentas nekartai reiškia savo nuomonę dėl to, kad reikia finansinių sandorių mokesčio įvedimo. Kol kitos institucijos nėra labai entuziastingai nusiteikusius dėl to. 7.2 straipsnis. Mes nematome jokio pagrindimo dėl to, dėl, dėl neatsiskaitimo atveju tam reikėtų dar papildomos informacijos. Ir 15 konstatuojami dalis mes norėtume sužinoti, kam reiktų atskiros procedūros, kodėl negalėtų prasidėti automatiškai, kad būtų galima užtikrinti saugias vertybinių popierių operacijas. Visada labai malonu dirbti su jumis ir džiaugiuosi galėdamas šiuo klausimu su jumis diskutuoti. Tikiuosi, e, esu įstikinęs, kad sprendimus mes šiandien sunkiai rasime. Dėkuoju. Ir ačiū taip pat už darbą ir kitiems kolegams prie šio klausimo. Ja, danke, äh, aber... Ačiū, GUE frakcijos vardu. Šiuo metu mes neturime jokių pastabų, labai apgailę stauju. Ta padarysime e, pateikdami savo pakeitimų pasiūlymus. Ačiū. Else, then... Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet grįžkime į Jungtinę karalystę. Ačiū. Dėkoju visiems už komentarus. Manau, gera naujiena ta, kad mūsų sutarimas yra gala, gana platus, kad tai yra techninio pobūdžio paketas ir e, džiugu, kad daugelis iš jūsų su tuo susidorojo, mm, juk tai yra tikrai labai sudėtinga ir gana sausa sritis. Ir lab, turiu pasakyti, kad man ir pačiai nebuvo lengva į visą tai gilintis, to, bet man padėjo e, nemažai kolegų ir aš esu jiems labai dėkinga. Ir aš e, pati žvelgdama į savo pranešimą matau, kad daugelį aspektų galima patobulinti ir aš e, tikiuosi, kad padedama šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų tą ir galėsiu padaryti. Nes aš manau, kad vidaus rinkoje šią jos sritį, šį elementą mes tikrai galime dar stipriai patobulinti. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Buvo tikrai puikus, trumpas apibendrinimas, nors mes vėluojame. Ar visi esate tikri, kad nenorite dar kartą pasisakyti? pakeitimų pasiūlymo teikimo terminas yra spalio 18 pakeitimo aptarinėjimas yra lapkričio 20, balsavimas komitete yra gruodžio 18 ir plenarinėje sesijoje e, prieš, prieš tai dar įvykus e, įvairiems trialogams. E, taigi plenarinė sesija nukeliau šis dosie tik tai kitų metų gegužės mėnesį. Aš manau, kad galime pradėti, pratesti savo darbus pusę penkių. Taigi jūs dar turite penkias minutės ir po to jau visi e, būkite susirinkę. Right, thank you everybody. Well, we have filled up a bit in the last few minutes, so I was right not to. Man atrodo, teisingai padariau, e, nepradėdama, net, nepratesdama mūsų darbo iš karto. E, dabar galime jį jau tęsti. Aš norėčiau pasidžiaugti, galėtumą pasveikinti e, mūsų kolegas iš kitų svarbių institucijų, kurios mums padėjo sustiprinti mūsų pačių galės ir tuo pat metu mes savo ruoštų stipriname jųjų. Pirmiausia, aštuonias minutės kalbės. Um, kolega iš Europos vertybinių popierių rinkų institucijos, pirmi, e, institucijos tai yra Steven Major. Uh, Ir po to gausi, galėsime išklausyti kitų kolegų, kurie atstovauja kitoms dviems institucijoms. Sharon, Dėkoju, Šern. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami šio komiteto nariai. Be, jungtinio komiteto misija yra būti forumu, kur ESA E, turi bendradarbiauti nuolatos su kitomis struktūromis ir užtikrinti sektoriaus tinkamą veiklą daugelis ryčių. Mes dedame bendras pastangas jau pastarusius 18 mėnesių ir dabar pasiekime tokį lygį, kai pasitelkiama teisėjai automatiškai, kad būtų galima e, pasidalinti e, žiniomis ir informacija apie bendrus rūpešius, bendrus galimus sprendimus mūsų aptariamame sektoriuje. ESA e, yra prisėmusi reikšmingus įsipareigojimus, mes turime taip pat ir kompetentingą personalą, specialistus ir tai mums padeda tinkamai mūsų um, klausimus spręsime. Mes turime keturis pakomitečius suformavę ir norėčiau trumpai pristatyti jų darbą. E, rizikos valdymo komitetas yra ta vieta, kur dalymas informacija apie riziką. Tai Mes čia kalbame apie finansų sistemos Europoje pažeidžiamumą ir mes keičiamės čia informaciją su EFC, EOP ir kitomis institucijomis. Inovacijų e, komitetis dabar dirba prie inovacijos dalykų. Liepa 2013 komisija pateikė savo siūlymą susijusiu su PRIPS ir darbas vyksta. E, renkant duomenis ir siekiant tinkamą apsaugoti vartotojų instrumentus. Finansų konglomeratų pakomitetis teikia patarimus komisijai dėl e, finansinių konglomeratų direktyvos. Buvo pateiktas pranešimas, vyko vieša konsultacija ir galiausiai e, patarimai komisijai bus pateikti šiek tiek vėliau šiemet. Ir galiausiai prie pakomitečių veiklos vyksta kasmėnesiniai sutikimai jungtimo komiteto su um, kompetitingomis institucijomis prižiūrinčiomis rinkas. Ir jungtinis komitetas e, laikosi lankstaus požiūrių, renkasi į konferencijas, keičiasi informacija ir mm, yra sekama, kokie e, dalykai, kaip vystosi rinkos. Libor atvejais čia esame pateikę savo požiūrus, kai dėl jungtinio komiteto. Pirmiausia, mūsų tikslas yra padėti atlikti su laibor susijusius nacionalinius tyrimus ir antra, jeigu Eurabor sistemos klausimų kažkokiu kyla, mes irgi žiūrime, kaip turėtų vykti teisingas procesas, yra rengiamos gairės, kad galėtų rinkos dalyviai E, tinkamai veikti, kad būtų užtikrintas skaidrumas, kad būtų užtikrinama visų interesų tinkama apsauga. Ir čia taip pat reikšmingą darbą atlieka ir Europos komisija. Dabar norėčiau pereiti prie mano atsakomos institucijos darbo. Mes daugiausiai su, dirbame susitelkę penkiose srityse. Pirmiausia, e, turime parengę e, tam tikras taisyklės. Mes parengėme 51 standartą nuo 11 metų. Parengėme taip pat daugybę gairių kredito agentūroms, parengėme taip pat ir visą eilę dalykų susijusių su prekyba skolintais vertybiniais popieriais ir panašiai. Ir čia norėčiau paminėti 40 standartų, kurie buvo įgyvendinti EMIR dėka. Mes parengsime visus standartus, kurie bus parengti šio mėnesio pabaigoje, kad 2013 sausį būtų galima juos įgyvendinti. Mes darome viską, kas įmanoma, kad procesas vyktų kuo sklandžiau, vyko konsultacijos, vyko taip pat diskusijos su rinkos dalyviais ir mes taip pat išklausėme įvairių sektorių atstovų nuomonę. Mes norime, kad būtų pateikiamos rekomendacijos susijusios su valstybės skolarijos valdymu ir taip pat nuostatos susijusios su skaidrumu. Visą tai turi pasirodyti dar iki MIFID e, dokumentų galtinio pateikimo. Mes. Yes Taip pat esame sudarę išvestinių produktų darbo grupę. Mes taip pat kalbame apie krizę ir finansinio stabilumo užtikrinimą. Čia rengiame taip pat pranešimus, teikiame reguliarias ataskaitas ir nuolat esame pabrėžę e, problemas susijusios mūsų sistemos pažeidžiamu. Mes kalbame apie struktūrinius produktus ir e, kompleksinius produktus. Ir kalbame apie vadinamą šešėlinę bankininkystę Europoje. Visą tai yra labai svarbus aspektai ir būtina čia užtikrinti tinkamą jų koordinavimą. Taryba vasaros pradžioje buvo surinkusi į posėdį ir aptarė finansų rinkų padėtį Europoje. Šios nuotolinės konferencijos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip veikia Europos finansų rinkos, buvo siekiama taip pat atsiliepti nacionalinių reguliavimo institucijų klausimus ir lūkesčius ir užtikrinti geresnį koordinavimą. Kai dėl investuotojų apsaugos mes užtikrinome investuotojų interesų apsaugos taisyklės, 2012 sausį mes paskelbėme gairias kurių tikslas yra geriau apsaugoti investuotojus. Ir čia MIF, MIFID ir e, finansinės operacijas atliekančių įmonių priežiūra buvo svarbiausi klausimai. Tikslas buvo svarbiausia, kaip jau sakiau, sustiprinti investuotojų interesus ir plėsti gerą praktiką šiame svarbiame sektoriuje, kad būtų teikiama kokybiškesnė informacija, informacija, kurią pateikia uh, kaip e VS fondai. Aš minėjau, kad esame taip pat nagrinėję ir atlyginimo klausimą, e, nes tų davimo e, įmonės turi veikti sąžiningai, turi taip pat jos pirmiausia rūpinti savo klientų interesais. Ir galiausiai mes taip pat gruodžio mėnesį 12 metų paskelbėme ir tam tikrų įspėjimų dėl Forex, pavyzdžiui, o šiemet mes paskelbėme įspėjimus dėl lėšų naudojimo investicijoms, nesulaukime skundų iš kai kurių nacionalinių institucijų. Pirmi metai šiemet, kai pasinaudojame CRA e, priežiūros teisę. Mūsų agentūra sulaukė 30 prašymų atlikti tokią priežiūrą. Mes prisėmėm mums tinkamą atsakomybę, surengėme du vizitus. Pirmoji inspekcija vyko gruodį 11 metų ir rezultatai buvo paskelbti praeitų metų kovo mėnesį. Antras vizitas buvo surinktas šio mėnesio pradžioje. Kovo mėnesio pranešime buvo pastebėta e, kai kurių spragų ir tai, ką reikėtų uh, gerinti. Mes turime parengę rizikos mažinimo planą CRA srityje. Šio mėnesio pradžioje parengto tyrimo pagrindu mes rengiame dabar um, siūlymus, ką reikėtų gerinti. Mūsų institucija taip pat numatė centrinės tam tikras priemonės, kurias, kurio, kurių dėka galima geriau gauti informaciją, kuri gali būti viešai skelbiama. Mes daug dėmesio skiriame priežiūros vaidmeniui. 11 metų gruodį mes nuo 45 5 e, iki 100 žmonių išaugome, jeigu taip galima sakyti, priežiūros institucija tiek išaugo, jūsų komitetas priėmė e, sprendimus susijusius su mūsų institucijos geresnių finansavimų. Ir dabar turime perėti nuo dalinio finansavimo, kurį mums teikia nacionalinės institucijos, prie kitokio finansavimo. Jis taps šimtų procentų ES finansavimo ir tuo būdu mums nebereikės laukti lėšų iš nacionalinių valstybių. Dėkoju. Uh, uh Dėkoju, ponė pirmininkė. Valstybių skolų krizė turėjo lemiamų padarinių vidaus rinkos ir eurozonos veikimui. Tarp, e, e, sąsajos ir ryš, ryšiai tarp nacionalinių bankų ir valstybių išdų e, sustiprėjo. E, ir, ir e, finansinių srautų judėjimas tapo neskaidrus ir tą pasidarė uh, Tai, ėmė, tai padarė tikrai lem, padarė, davė lemiamos įtakos e, e ūkio, ūkio vei, tendencijoms ir e, vartotojų elgsenai. Mūsų tikslas yra sustiprinti ekonomikos, e, ekonomikos augimą, skatinti ekonomikos augimą tam tikromis finansinėmis priemonėmis, jų stiprinimums, stiprinimu. stiprinimu ir taip pat imtis tiesioginių priemonių, stengiantis subalansuoti nacionalinius biudžetus. E, priežiūros institucijos ėmėsi tiesioginės intervencijos ir turint omenyje, kad e, sistemos, sistemoje e, naudojamas kapitalas buvo mobilizuotas rekapitalizacijos būdu, E, praėjusiu metu antroje pusėje e, sukūrė daugiau kaip 190 milijonų eurų. E, ir tai beveik atitiko 2011 metų EMF rekomendacijas. Process, banks, uh, achieve... Taip pat mes Stengiamės užtikrinti, kad būtų pasiekta finansinių tikslų, e, e, remiant e, ypač mažas ir vidutinės įmonės. Mes taip pat stengiamės išvengti kad kapitalas, kapitalos rautai nebūtų iškraipyti ir jais ne, nes, ne, nu, nepiknaudžiautų stambesnės finansinės institucijos. Uh, reikėtų koordinuoti priežiūros pastangas, kad bankai e, imtųsi tokių veiksmų, kurie po truputėlį e, sustiprintų jų veiklą privačiose kapitalo rinkose. ECB e, likvidžių lėšų padidinimas e, skirianties bankams prisidėjo prie e, Europos bankų sektoriaus stabilumo didinimo. EBA vaidmuo čia yra taip pat labai svarbus, nes ES turi, sus, yra raginama susitarti dėl vieningų taisyklių finansų sektoriuje ir priežiūros mechanizmų stiprinimo. E, Jeigu šito nedarysime, tuomet e, rinkai e, gali kilti grėsmė, kadangi e, atsiras prieš priešą tarp eurozonos ir likusios ES dalies. EBA dėjo visas pastangas, kad būtų priimtos bankų sektoriaus gaivinimo priemonės ir buvo e, ypač atsižvelgta į CDF e, ir kapitalo e, apsaugos direktyvos nuostatas. Man atrodo, kad mūsų darbo metodika buvo tikrai gera ir mes taip pat mm, glaudžiai bendradarbiavome ir su jūsų komitetu, teikėme mm, poveikio ataskaitas ir e, galėjome įvertinti, kaip rinkos reaguoja į priimtus ES mastu teisės aktus. Mums reikia stengtis e, nustatyti kuo griežtesnės e, tarptautiniais standartais grindžiamas taisyklės, kurios reglamentuotų ES finansų sektorių. Įvairiose srityse būtina nustatyti e, konkrečius standartus, kurie, e, kuriais e, vadovaujantis būtų nustatomas bankų likvidumas, išsaugomas jų dermas kapitalo lygis. Reformuojant bankų sistemos reglamentavimo taisyklės, mūsų darbai šiek tiek sulėtėjo ir žinau, kad mūsų uh, E, teikti pasiūlymai parlamento yra vertinami palankiai. Ir mes e, e, sparčiai reagavome į informaciją apie finansų rinkose vykusius piknaudžiavimo atvejus ir į tai reaguodami teikiame savo pasiūlymus ir toliau tą darysime. Taip pat sieksime finansinių naujovių įgyvendinimo, e, naujų finansinių produktų e, e, kūrimo skatinimo. Stevenas jau sa, kalbėjo apie išteklius, aš nenoriu kartotis, tik noriu pasakyti, kad mums užtenka turimų išteklių, tačiau kol kas mums labai trūksta lėšų, e, kurioms, kurių reikia siekiant kovoti su krize. Dėkuoju. Much, uh, Chair, this... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, šiuo iššūkiu laik, kupinų laikotarpiu samdėme naujus darbuotojus, formavome savo procedūras ir taip toliau. Nes paisant viso to, aš manau, kad mes parengėme labai ambicingus planus, kurie apima uh, visas reglamente išdėstytas rytis ir jų yra penkias. Pirmiausia, e, reguliavimo sritis. E, mes stengiamės užtikrinti, kad būtų plečiama gera praktika, kad būtų daugiau, kuo daugiau bendrų vardiklių. 55 nauji standartai buvo parengti, kurių daugelis susijęs su, su mokumo direktyva buvo atliktos techninės analizės, teikiami patarimai dėl svarbiausių dalykų susijusių Omnibus 2. E, Visą tai aiškiai parodė, kad mes esame visiškai nepriklausoma institucija, kad dėl profesinių pensijų vyko dvi plačios konsultacijos ir e, buvo sulaukta komisijų komisijai dėl IOP direktyvos. E, mes taip pat kelime klausimą dėl rizikos priežiūros ir kalbėjome apie pensijų fondų specifiškumus ir siūlėme sustiprinti skaidrumą, kad pensijų fondų nariai turėtų daugiau informacijos ir kad galėtų gauti reikiamus dokumentus šioje srityje. Antra, kad dėl priežiūros mes pasirinkome koordinuotą požiūrį, kad mūsų nariai galėtų sėkmingai kovoti su finansų krize. Buvo pasirinktas bendras požiūris e, stebėti tokias rytis kaip valstybių įsiskolinimai, e, kaip E, sąsajos tarp bankų ir draudimo kompanijų ir galiausiai e, taip pat pasiūlėme e, atidžiau stebėti ir draudimo bendrovės. Priežiūros vadovėlis yra parengtas, tai bus parankus instrumentas tiems, kurie atlieka priežiūrą ten bus išdėstytos griežtesnės priežiūros taisyklės. Trečia, dėl vartotojų apsaugos ir finansų inovacijų. Pagal reglamento nuostatas mes ėmėmės tam tikrų strateginių veiksmų, mes paskiriame nemenkai išteklių vartotojų E, apsaugai. Mes esame įkūrę specialų padalinį savo institucijoje. Viena iš pirmųjų gairių buvo e, užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą. E, mes žinome, kad kol kas dar trūksta e, geresnės e, draudimo skundų analizės ir stengiamės šią pragą, spragą užpildyti. Nes mes matome, kad dar yra kur tobulėti ir žinome, kad vartotojų interesus galima ginti geriau. Kai dėl vartotojų apsaugos gruodį mes surengėme antrą, vadinamąją, strategijos dieną, kur buvo diskutuojama apie vartotojų apsaugą ir čia mes numatėme vairius strateginius e, prioritetus. Ketvirtas dalykas - finansų stabilumas. Dirbome šioje srityje rengiame informaciją, kurią nuspręsta pateikti kas tris mėnesius, kad matytume, kaip vertinama rizika draudimo rinkoje. Mes taip pat atlikome paneuropinį atsparumo testą, kuris yra labai svarbus draudimo bendrovėms. Ir mes žinome, kad jeigu e, pasitvirtintų e, draudimo bendru, toks scenarius, kad draudimo bendrovės patiria didžiulių problemų, tai turėtų labai neigiamą poveikį ekonomikai, tačiau tokia rizika yra labai nedidelė. Mes bendradarbiavome su trečiosiomis valstybėmis ir dabar stengiamės tą bendra, bendradarbiavimą plėsti, ieškant skirtumų ir bendrų vardiklių tarp įvairių draudimo sistemų. Lyginame pirmiausia, jungtinių valstybių ir europinę draudimo sistemą. Uh, Svarbu, atlieka visą šią veiklą, yra tai, kad čia turi dalyvauti vairos grupės - draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų grupės. Visa tai mums buvo labai svarbu, e, planuojant savo darbus, biudžetas ir ištekliai, kaip ir kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už aktyvų dalyvavimą, už nuomonių rengimą, už tai, ką nuveikėte mus remdami 2013 metų biudžete. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykai. Be abejo, krizė numato tam tikras ribas, tačiau, man atrodo, mums reikia lėšų tiek, kiek siekia projekto paties mastai. Ir mes norime, kad visos tos užduotis, kurios mums būtų, kurias spręsti mums būtų patikėta, sulauktų e, reikiamo finansavimo. Dabar norėčiau grįžti prie vieno dalyko, kuris man atrodo svarbus. Mes patirime vis daugiau sunkumo, samdydami patyrusius darbuotojus. Ta pripažino ir komisijos audito tarnybos. Reikėtų lankstesnių taisyklių. Mm Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį būtent į šią problemą. Kaip jau pernai sakiau, mums geriau būtų, kad būtume finansuojami pagal nepriklausomą biudžeto eilutę, tas mums leistų jausis labiau nepriklausomais. Dėl vart, kai dėl vartotojų apsaugos dar vienas dalykas, norėčiau pabrėžti, jog yra būtina tas nuostatas įtraukti į pensijų direktyvą nes priešingų atveju devintasis straipsnis negalės būti tinkamai taikomas. Na ir dar vienas dalykas. Profesinės pensijos, kitaip tariant, antrasis ramstis patenka į mūsų kompetencijos rytį. Ir kad būtų galima užtikrinti tvarias pensijas, yra būtina numatyti ir trečiąjį ramstį. Mes turėtume taip pat turėti įgaliojimus veikti pagal trečiąjį ramstį. Mes turime pakankamai dalyvaujančių organizacijų, kur galėtų tą daryti. Ir tikiuosi ir tolesnės Europos parlamento paramos. Aš manau, kad mes dirbame labai reikšmingą darbą Europos ateičiai. Ačiū. Uh, Koju. Žinau, kad labai sudėtinga viską išsakyti per kelias minutės, bet aš manau, kad e, e, daugelis kolegų norės e, pateikti jums klausimų ir pasakyti savo kokiu nors pastabų tvarka bus tokia. Pirmiausia, e, tie, atsižvelgsiu į koordinatorių pageidavimus e, kalbėti. Pirmanį padimata, Pytė Skina, Ivos Režek, Vicky Ford ir Ludvikson. E, po to kalbėsime spontaniškai, bus spontaniški pasisakymai. Ar yra dar kas nors, kas norėtų kalbėti? Uh, Gerai, tada suteikiu žodį Žampolui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, sakiau, kad neklausiu nieko ir neklausiu, aš paprasčiausiai noriu pasakyti visiems e, trims pirmininkams, kad mes labai vertinam jų darbą ir puikiai suprantame, kad jiems iškyla daug sunkumų dėl finansinių ir e, žmogiškųjų išteklių, kad jie galėtų vykdyti savo veiklą. Taip pat iškyla problemų dėl patalpų. Komet e, mes e, kalbam apie Europos priežiūros institucijas, kur mes diskutavom apie šias institucijas, parlamentas pasisakė už nepriklausomumą tokių e, institucijų ir parlamento nuomonė joms turi būti suteikiama pakankamai lėšų ir kompetencijos. Šiandien mes matome, kad e, padėtis yra tokia, jog bandome dabar kurti bankinę sąjungą. Mes jau siūlėme prieš dviejus metus tai pradėti daryti. Ir Strasbūrė per plenarnį posėdį Mišeliui Barnie aš sakiau, kad e, sunkumų yra daug ir kad dabar prasidančios dėrybos turbūt bus sunkios. Ir jeigu mes Europos lygmenių negalėsime e, pažvelgti plačiau ir išsikapstyti iš nacionalinių interesų e, pinklių, tai iš tikrųjų mūsų laukia dideli pavojai. Kaip PPP frakcija mes e, pasisakom už e, šias institucijas ir už lėšų skirimą joms. Manau, kad Visi mes turime suprasti ir kartais aš labai griežtai esu pasisakęs įvairių agentūrų klausimų, bet visi mes turime suprasti, kad jeigu jūs veikiate savo kompetencijos ribose, tai yra e, gerai, bet jūs negalite eiti už šitos kompetencijos, kuris suteikta jums ribų. Mūsų, kaip parlamentarų, valia ir interesas yra užtikrinti, kad priežiūros institucijos vaidintų savo vaidmenį ir kad jos turėtų pakankamai kompetencijos ir lėšų ir kad jos nebūtų atpirkimo ožiai, kuomet įvyksta tas ar kitas dalykas ir kuomet sakoma, kad agentūra nepadarė to ar kito dalyko, nors galėjo padaryti, tuo tarpu juridiniu požiūriu galbūt jinai neturėjo įgaliojimų tam daryti ir tuomet bandoma suversti visą kaltę agentūrai. Tad tai irgi turi būti e, dalykas, kurio turi būti vengiama. E, Dėkuoju dar kartą Jums už e, Jūsų darbą. Dėkuoju. Buvo iškelta klausimų daugiau ir dabar sutiks žodį Lyzai. Dėkuoju visiems. Mano kolega Gozės jau daug ką pasakė. Aš norėčiau tris aspektus e, paliesti. Jūs uh, tikrai labai daug pastangų dėjote siekdami e, harmonizuoti techninius standartus, nuostatas ir norėjau paklausti, ar tie techniniai standartai realiai tikrai įgyvendinami, ar visą tai veikia praktiškai ir ar tai nedaro blogos įtakos e, vidaus rinkai. Antras e, klausimas ar ECB neužsijims draudimo sektoriaus priežiūrą. Kokią riziką, kokia gali iškilti rizika įkūrus bankinę sąjungą ir kaip bus užtikrinama, kad e, tikrai nebus dubliavimuose toje srityje. Aš taip pat norėčiau paklausti, ką jūs manote, kas jūsų nuomonė yra dar patobulintina. Manau, kad ko gero Gal leisime atsakyti jums visiems pailiui. Ar dar norite kas nors klausti? Iš Aldė frakcijos gal kažkas norėtų paklausti. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Ačiū visiems ekspertams už tai, kad atvyko pas mus, ačiū jiems už darbą. Aš, kaip Eliza sako, norėčiau jūsų paklausti šiek tiek štai apie ką. Kai, ką jūs manote apie naujus siūlymus, lyginant su jūsų darbo realija? Bankai ir draudimas, dabar tokia kombinacija labai populiari. Uh, Ir manyčiau, kad parlamente reikėtų šiek tiek grįžti prie ramesnių diskusijų ir pasižiūrėti, ką tai reiškia iš tikrųjų. Reikėtų gal intelektualiau vertinti tuos dalykus. Ir tai reiškia, kad bus daugiau europinės priežiūros, mes ne prieš. Ir čia apie poną Andryją, ir jo instituciją pirmiausia galvoju. E, norėčiau nuraminti visus kolegas, kurie dar nėra eurozonoje. Ir galėtumėte šiek tiek detalizuoti labiau, ar galėtumėte pasakyti, kad mm, galėtumėte mums pateikti, galėtumėte, kad mes galėsime pasitelkti jūsų patirtį. Ir aš taip pat norėčiau pono Andriją paklausti, kas bus su tais bankais, kurie vieni yra eurozonoje, kiti ne. Kaip bus su jais? More, so Sven, I... Sven, jūs norėjot klausti, ar ne? Keit, jūs taip pat? Keit. Dėkoju. Aš manyčiau, kad klausti labiau apie EMF. Man džiugu matyti tas gairias, kurios buvo pateiktos nacionalinėms finansų administracijos struktūroms pastaraisiais metais. Jų daugelis yra labai detalios ir naudingos ir tinkamai nacionalinių kompetentingų institucijų vertinamos. Mes diskutavome apie emir konkrečiai. Ir norėčiau paklausti, kokias procedūros turėtų būti įdėktos. Aš esu taip pat teisės aktų leidėjimą trūpi ir techninės įvairios normos ir standartai. Jūs kalbėjote apie to, kas buvo nuspręsta įgyvendinimo. Kas vyks paskui? Kaip bus su mumis elgiama? Ar būsime taip pat ideologinių sprendimų dalyviai, e, teisėkuros dalyviai, ar būsime tiesiog viena iš suinteresuotų pusių? Kitas klausimas būtų šiek tiek labiau komplikuotas. Jūs parengėte tam tikrus techninius standartus. Ar manote, kad tai bus patvirtinta parlamente ir taryboje? Pirmininkė, ačiū. Gal laikykime tos tvarkos, kurią pradėjome. Ir pirmiausia, suteikime žodį Europos vertybinių popierių rinkos institucijos pirmininkui. Uh, for, uh... Dėkoju už pateiktus klausimus. Leiskite pirmiausia atsakyti ponui Ferrerai, kaip bus su techniniais standartais ir kaip tas procesas vyksta. Jūs matote, kas buvo nuveikta praeitais metais mūsų institucijos. Mes parengėme vieningą reglamentą kuris yra e, logiška reformos išdava, nes mes manome, kad yra logiška tai, kad mes turime turėti pakankamai resursų ir laiko, kad galėtume atlikti antrąją darbo dalį, o dabar turime daugiausia darbo dėl to vieningo reglamento. E, tačiau tai nėra vienintelis mūsų darbas. Turime užtikrinti nuoseklumą ir tiesioginę priežiūrą taip pat. E, Reitingo agentūrų priežiūra tiesioginė priežiūra vyksta sklandžiai, tačiau aš manau, kad konvergencijos ir nuseklumo dalys turi būti dar labiau detalizuojamos ir tobulinamos. E, mes techninius standartus ir, ir, ir e, techninius standartus jau išsprendėme ir dabar, manyčiau, turime atkreipti dėmesį labiau į techninius standartus. Ir Iš tikrųjų, situacija nėra labai paprasta. Laukiame, kad rinkos dalyviai aktyviau reaguotų į mūsų siūlymus. Norime, kad mūsų nuostatoms būtų pritarta. Tikimės to priešingų atveju, tai būtų niekam nenaudinga. Turime pasinaudoti tuo metu laikotarpiu, kuris leis mums parengti techninius standartus, kai dėl emir. Akivaizdu, kad e, Emir buvo šių metų didžiulis darbo baras. Daug dirbome prie to, subūrėme puikią komandą dirbusią prie to klausimo ir e, rezultatas to darbo yra, sakyčiau, patenkinamas. Čia E, klausimų daug ir visa ta komanda dirbo dieną ir naktį, kad būtų galima pasiekti reikiamus sprendimus. E, nežinau, kaip bus priimtas sprendimas, nes balsuom bus kvalifikuota balsų dauguma. Tikiuosi, kad viskas spėsim ir viskas vyks sklandžiai. Suprantu, kad apie jūs buvo kalbama daugiau kaip apie procesų dalyvius. Tai buvo pasakyta viename laiške. Pagal procedūrą jūs turite teisę pasinaudoti atitinkamos skyrius nuostatomis ir mes turėtume atsiliepti jūsų lūkesčius. Tačiau kita vertus turime neužmiršti G20 metu prisimtų įsipareigojimų. Reikėtų, kad 13 metų pavasarį dokumentą turėtume. Kai dėl bankų sąjungos dauguma klausimų yra skirti labiau kolegoms nei man. Tiesiog pasakysiu, kad e, mes kasdien bendradarbiaujame su priežiūros institucijomis, su rizikos prevencijos institucijomis. Tai vyksta kasdien. Turime valdymo, turto valdymo struktūras, kurios irgi e, dalyvauja šiame darbe. santykiai tarptų įvairių institucijų turi būti organizuoti taip, kad rizikos prevencijos priežiūra vyktų ES lygmenį. Ir aš manau, kad tai yra puikus dalykas. Tuo pat metu būtina bendradarbiauti su visomis trimis priežiūros institucijomis ir aš manau, kad tas, ta priežiūra vyks labiau praktiniu požiūriu negu teoriniu. Uh, Andrija, ačiū. Dėkui. Pirmiausia, dėl e, taisyklių įgyvendinimo, harmonizavimo. E, mes e, dėjome labai didelės pastangas, kad tos taisyklės būtų harmonizuotos. Mes, kad drauge visi, jūs taip pat. Tačiau nuėjome tik tai pusę kelio. Elgėmės labai paprastai sukaupėme e, visas e, bankų, visus duomenis susijusius su rekapitalizacija, e, parengėme atitinkamą koncepciją, pasirinkome griežtesnį ir mažiau griežtą požiūrį skirtingose vertindami skirtingus elementus ir atsižvelgdami į nacionalinių valstybių padėtį. Tačiau dar labai daug turime nuveikti. Net ir egzistuojant vienodoms nuostatoms, nacionalinių lygmenių yra taikoma labai skirtinga e, bankų vertinimo metodika. Yra skirtingos metodų e, ar priemonių, e, skirtingi rinkiniai, skirtingos taisyklės, stebėsenos taisyklės. Mes atlikome ir keletą atsparumo testų rekapitalizacijos e, klausimas priesdami. Komisija reikalauja vienintel, vien, vienos, vieno vadovo, vieno rinkinio, taisyklių rinkinio e, stebėsinai atlikti. E, panašaus požiūrio laikėsi ir, pavyzdžiui, jungtinės valstijos, jos parengė irgi atitinkamas priemonės ir mes turėtume elgtis panašiai. Ir ta, ta, tas nuo priemonės taikyti ne tik tai eurozonai, bet ir visai ES. Dėl atsparumo testų. Geras klausimas. mus, mes buvome šiek tiek sukrini, sukritikuoti, tačiau mūsų tikslas buvo e, pasiekti ta, tikslo, kurio yra, kurio tai, tais konkrečiais atsparumo testais, kai kalbame apie kapitalo e, didinimą. ES bankų kapitalas, nusavas kapitalas buvo didinamas labai sparčiai ir tai panašiais mastais, netgi didesniais mastais negu, e, galėtume, negu pažiūrėjau, jungtinėse valstijose. E, Ir tai turėjo nelabai e, kokių padarinių. Ir būtent dėl to ir reikėjo atlikti tos e, e, atsparumo testus, kadangi mes juk čia ant kortos statome savo reputaciją. Ateityje mes turime prisimti atsakomybę vykdyti tos atsparumo testus ir užtikrindami, kad tie testai yra patikimi. Mes turime turėti galimybę veikti kartu su bankais ir naudotis, e, užtikrinti, kad bankų teikiami duomenys būtų patikimi dėl bankų sąjungos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mažiausia, ką norėčiau daryti, tai veltis į diskusijas, kaip E, kaip turėtų tarp, atrodyti ECB ir EAB tarpusavio santykiai, e, kokie turėtų būti e, sąryšiai tarp įvairių bankų, kaip, kaip galėtų būti padalinta rink, finansų rinka ir panašiai. Integruojant ES finansinės rinkas dar turime nuveikti labai daug, turime ambicingų tikslų. Žinoma, yra nemažų iššūkių, e, taip pat kalbant ir apie AB ir ECB santykius, buvo priimtas sprendimas judėti link ECB e, vaidmens, e, kuris susitelktų daugiau yra eurozonos, vei, eurozonos veiklos reglamentavimą ir priežiūrą mes e, Kita vertus, neturėtume skatinti tokių procesų, kurie e, suskaldytų Europos Sąjungą jinai, pas, į Europos, Euros, Eurozoną ir likusią Europos Sąjungos dalį. Ir reikia siekti vieningų taisyklių, Europ, taisyklių Europos zonoje, tačiau reikia ir kalbėti apie harmonizuotas taisyklės visos Europos Sąjungos lygmenių. Europos centrinis bankas turi ieškoti vien, vienos bankų ES priežiūros formos, e, siekiant stiprinti vidaus rinką, taikant vienodą metodiką, e, laikantis nuseklaus požiūrio. Taigi visa tai turi galioti visai vidaus rinkai. Tokie yra pagrindiniai e, pamastymai. Taip pat neturime užmiršti ir bankų pertvarkymo aspekto, tai yra labai svarbus punktas. Investuotojai dabar labai atsargiai vertina, kuris bankas yra saugesnis, kuris įeina į saugių bankų tinklą, o kuris ne. Uh, Jeigu mes e, toliau spręsime šį klausimą, tuomet mums pavyks sukurti e, atsparų ES bankininkystės tinklą. Dėkoju už klausimus, pabandysiu atsakyti juos, kad dėl draudimo sektoriaus standartų klausimas, tai va, vadovėlio e, Pieros Alksandos taisyklės yra labai svarbu, jeigu mes manome, kad e, turėdami vieningų taisyklių rinkinį viską išspręsime, tai tuomet manome klaidingai. Mums reikia žymiai geriau veikiančios priežiūros sistemos, nes rinka neprižiūrėta pati tvarkingai neveiks. Mums reikia sunkiai dirbti, kad gali, teko sunkiai dirbti, kad pasirodytų mokumo 2 direktyva ir visa tai yra labai svarbu tam vadovėliui, taisyklių vadovėjui. Mums svarbu turėti standartus ir gairias, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Mes manome, kad priežiūra ir e, jos nuoseklus buvimas yra vienas iš problemų sprendimų būdų. Po krizės buvo kalbama iš karto apie tai, kad reikia didesnio lygio mokumo kapitalo. Kalbėjome, kad e, reikia geriau užtikrinti rizikos valdymą, tačiau tuo pat metu buvo kalbama apie priežiūros sustiprinimą, apie efektyvios priežiūros sustiprinimą. O dabar, regis, jau pradedama tai po truputėlį pamiršti. O ES tai yra labai svarbus dalykas ir mes turėtume tarptautinėse institucijose, šiuose, kokiuose mes dirbame, būti pasimokę iš šių pamokų. Ir yra būtina tą vadovėlį kuo greičiau parengti, kad būtų galima padėti, pradėti plėsti tą gerą praktiką įvairiose srityse, o pamažu paskui būtų galima pasiekti ir visų priežiūros tikslų. Daug ką dar reikia nuveikti, kuriant, užbaigiant kurti bendrą vidaus rinką. Dar vienas dalykas, kai dėl bankų sąjungos. Kaip įsitikinęs europietis, Manau, kad einu teisinga linkme. Mes turime turėti Europoje bendrą priežiūros mechanizmą. Tuo pat metu visi žinome, kad e, draudimas tai ne bankų sistema, nes rizika skirtinga, skirtingi verslo modeliai ir taip toliau ir panašiai. Tačiau turime turėti nuosekliai veikiančias priežiūros institucijas. Kas turėtų tos priežiūros imtis, ar tai turėtų daryti mano atstovaujama institucija, ar tai turėtų daryti kažkas kitas, nežinau, tiesiog turime pasinaudoti šiuo procesu, padiskutuoti. Mes manau, kad draudimo sektoriuje šiek tiek daugiau laiko turime ir galime geriau pagalvoti, kokius žingsnius turime žengti e, pagal savo įgaliojimus, kad būtų nusekliau kuriama priežiūros sistema. Mes turime minčių šią temą yra tokių sričių, kur mes turėtume veikti nuosekliau ir dabar ir ateityje. Mums to reikės be abejo užtikrinant tarptautinių draudimo grupių veiklą ir visai lė kitų klausimų, kuriuos teks paliesti. Aš manau, kad turime aiškiau kalbėti apie tai, kas yra komisijos siūlyme dėl finansų konglomeratų. Draudimo priežiūra e, yra aktualus dalykas, finansiniai konglomeratai yra mūsų dienų realiai jau šiandien. Ir čia mes matome yra daugybė iššūkių, kaip reikės pritaikyti bankų sąjungos nuostatas finansų konglomeratams, pavyzdžiui, čia irgi yra klausimas. Ir čia turėtume apsitarti, kas ir kaip ir veikti nuosekliai. Tikiuosi, kad mes tą diskusiją surenksime taip pat ir dėl draudimo sektoriaus. Dėkoju. Kiti trys Mm, žmonės norintys klausyti. Sven, Jorgen ir kolegė Pudimata. Prašau, Svenai. So, you, because... Na, negaliu matyti jūsų, nes jūs užstoja kamerą. Tiesiog dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Ir noriu paminėti keletą dalykų. Ačiū už tai, kad pateikėte atsakymus raštu. Tačiau man tebėra šiek tiek problemų dėl kai kurių interesų grupių sąrašų sudarimo. Čia atsakymo negavau ir mano praeitų metų patirtis buvo nekokia, kai klausiau apie proporcingumo dalykus, kai reikėjo apie atskaitomybės privalomumo klausimą spręsti. E, nacionalinėje teisės sistemoje dažnai čia yra spragų ir buvo siekiama kad būtų daugiau pasitikėjimo, kad ta sistema būtų daugiau Europos, bet kad tai nereikštų daugiau nerūpestingumo, daugiau išsiblaškimo ir klaidų. Mes norėtume, kad būtų laikomasi europinės linijos, nes proeuropinės linijos, kad įvairovė būtų laikoma privalumu, tačiau įvairovę nebūtina painioti su nieko nedarimu, kai iškyla problemos. Aš šiandien štai, dėmesį klausiau, ką jūs kalbėjote apie konglomeratus. Jūs sakėte, kad reikia daugiau aiškumo. Koks čia yra e, Europos e, profesinių. E, Europos draudimų ir profesinių pensijų institucijos vaidmuo. Ar galėtumėte padetalizuoti labiau? Na, ir dar vienas dalykas europinis ligmuo ir nacionalinis priežiūros ligmuo. Koks čia, kokia čia galėtų būti tarpusavio sąveika, nes bankų sąjunga susiduria su ta pačia problema, e, kurią matėme ir pasiūlius atlikti atsparumo testus. Pone Enrije, ar turite galimybę patikrinti šios dalykus ir Norėjau paklausti, ar jūs susidurėte su daugiau problemų negu kiti, bendradarbiaudami su nacionalinio ligmens institucijomis. Kokiu mums reikia struktūrų, kad darbas būtų sklandus. Na ir norėčiau taip pat pasiklausti apie EBA, kad, kas bus daroma, siekiant geriau užtikrinti vartotojų interesus. Ir norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi tuo, kad jūs ketinate dar daugiau veikti šioje srityje. Dėkuoju. Ačiū, Jorgenai. Dėkuoju. Daug dalykų jau buvo pasakyta ir paklausta, aš tik tai galbūt kai ką dar labiau patikslinsiu. Jūs turite du darbo lygmenius, dirbate dviem darbo lygmenimis, tai yra horizontaliai, bendradarbiaudami su uh, E, lygiavertėmis institucijomis ir vertikaliai bendradarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis. Ar jūs išvelgėte kokiu nors e, spragų tokiame, tokioje darbo metodikoje, kokie būtų jūsų pageidavimai siekiant pakeisti tą padėtį? Taip pat visiems trims norėčiau pateikti klausimą, ar priemonės, kurios yra jums suteiktos e, gyvendinant jūsų užduotis, yra pakankamos, ar pakankamai veiksmingos, ar vis dėlto norite pasak... norėtumėte, pageidautumėte e, tų priemonių patobulinimo. E, mes žinome, kad dabar visa ta struktūra dar tik tai kūrėsi, todėl e, man svarbu e, išsiaiškinti, kągi čia dar reikėtų patobulinti. Dėl bankų sąjungos, ponas Andrėja jau šiek tiek kalbėjo, bet vis dėlto aš dar norėčiau paklausti, ar yra prasminga suskaidyti priežiūrą, e, padalinant ją tarp ECB ir, ir EBA. E, kartais toki, toks darbo skaidimas e, sukuria papildomų problemų ir nereikalingų sunkumų ir dėl to man čia kyla abejonių. Ir paskutinis klausimas, kurį skiriu ponui Bernardino, Vokietijos žiniasklaidojas skaičiau, kad e, e, e, mokumas 2 direktyvos, to direktyva, jos taikymas nacionalinių lygmenių gali susidurti su dideliais sunkumais. Kaip Jūs tai vertinate? Thank you, Sharon. Thank you, chairs. Uh, keeping in mind that... Uh... Dėkoju, Sharon. Ačiū pirmininkė. Efektyvi bankų priežiūra turi tikslą ne tik užkirsti kelią būsimoms krizėms, bet ir siekiama turi būti užtikrinti realios ekonomikos tinkamą finansavimą. Mano klausimas yra skirtas Europos bankininkystės institucijai. Ir ponė Enryje, jūs pateikėte 11 metų pabaigoje rekomendacijas ir sakėte, kad bankai turėtų būti rekapitalizuoti. O mes žinome, kad bankams kapitalo trūksta ir dėl to jiems sunku surinkti lėšas ir dėl to sunku finansuoti realią ekonomiką. Tačiau reikia turėti omeny ir tai, kad pasak jūsų duomenų 95 procentai e, trūkumų paaiš, buvo susijęs su tuo, kad trūko E, lėšų. Ir mes sulaukėme e, įvairių rekomendacijų, bet jūs kalbėjote, kad tai nėra um, gyvybingos rekomendacijos, galimus pritaikyti gyvenime rekomendacijas, kokios būtų priemonės ir kaip uh, turėtume veikti, kad pagyvintume realiąją ekonomiką, kad nebūtų tinkamai finansuojama. Ir jeigu turint omeny šį kontekstą, ką daryti mažoms įmonėms, kurios susiduria su labai rimtomis kliūtimis, kai reikia gauti kapitalo. Dėkoju. Dėkoju. Gal galima būtų suteikti žodį atsakymams. Uh, Pabandysiu atsakyti į keletą komentarų. Pirmiausia, dėl uh, suinteresuotų šalių grupių uh, sudėti, sudėties. Aš manau, kad iš tiesų yra labai svarbu nustatyti tinkamą sudėtį. Tačiau žvelgiant į reikalavimus, kad tos grupės, tų grupių sudėtis būtų pakankamai subalansuota, buvo išreikštas susirūpinimas e, iš vartotojų pusės. Ir aš turiu pasakyti, kad e, mes buvome visai patenkinti e, mūsų grupės sudėtimi, E, mūsų pirmininkas buvo investuotojų bendruomenės e, atstovas. Žinote, kad finansų e, sektorius visuomet yra labai stiprus ir turi daug išteklių, tačiau žvelgiant į grupės sudėtį ir tos sudėties reglamentavimą atitinkamomis teisės nuostatomis, manau, kad galime šito nebijoti. Mūsų turimas teisės pagrindas e, e, leidžia mums e, būti gerai atstovaujamiems ir iš, kaip minėta, iš vartotojų pusės. Horizontalus bendradarbiavimas tarptų trijų ESA institucijų vyko iki šiol neblogai, tai vyksta jau pusantrų metų. Reikia pasakyti, kad tas jungtinis komitetas E, dar neturi pakankamai stiprių svertų, bendradarbiaudamas su išorės pasauliu. Ir aš manau, kad e, tas mūsų horizontalusis bendradarbiavimas turėtų būti dar labiau sustiprintas. Tačiau jisai iki šiol vyko gana neblogai, bent jau mūsų požiūriu. Kas dėl bendradarbiavimo tarp, pavyzdžiui, ESMA personalo ir nacionalinių institucijų. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad reikia e, reikia kalbėti apie tai, kad mums reikia daugia, didesnio biudžeto, e, kuris būtų skiriamas esmai ir daugiau galių suteikti esmai. Uh, Ir vis dėlto mes suvokiame, kad naujoji stebėsino sistema nėra ta sistema, kurie, kurią ES kuria nacionalinių stebėsino sistemų sąskaitą yra tarsi papildanti. Ir um, mano institucija, um, institucijos valdyba čia yra tarsi atsidūrusi tarp dviejų girnapusių, stengdamasi suderinti tuos e, du požiūrius, tas, dvi, tas, e, tas du aspektus, stebėsinos aspektus. Taigi čia dar turime dirbti. Taip pat norėčiau susitelkti į e, teisės aktus skirtus konkretiems sektoriams, buvo pateikta klausimų raštu ir pageidavimu, daryti daugiau vartotojų labo ir turiu pasakyti, kad mes galime atlikti tikrai plačią stebėsiną, tačiau jai e, atlikti mes turime remtis ir e, atitinkamomis teisinėmis nuostatomis ir turėti e, tinkamus įgaliojimus, kad galėtume vykdyti vieną ar kitą funkciją ar užduoti. Taip pat noriu pabrėžti, kad turime toliau mąstyti apie papildomas paskatas. Jūs žinote, kad yra parengtos, e, priimtos atitinkamos direktyvos, tačiau e, e, turime kurti tokias paskatas ir kurios būtų, gal, būtų teikiamas produktų gamintojams tas, būtent tų pro, e, paskatų pagalba mes e, įvestumėme papildomos e, dinamikos. Mums reikėtų galbūt kalbėti ir apie duomenų pateikimo kažkokį papildomą modelį, tačiau mūsų institucijai atrodo, kad kartais, e, ta, teikiant tos paskatas, mes dar turime jas derinti ir su tam tikrais kompensavimo modeliais. Uh, Na, temos iš tikrųjų labai įdomios, pabandysiu atsakyti ir aš. Be abejo, reikalingos didelės pastangos tikslams pasiekti. Mūsų, ne, mūsų sudėtis ne visų vienoda. Žinau, e, kad mes, mes apimame daugelio grupių interesus ir uh, rinkos subjektų ir vartotojų ir panašiai. Ir mes laukiame taip pat ir ombudsmeno įvertinimo. Mes norėjome pabrėžti štai ką. Ne vienas, vienintelis mūsų kanalas yra ta suinteresuotų subjektų grupė. E, mes rengiame du kart reguliarius susitikimus su suinteresuotomis pusėmis ir mes žina, norime, kad tie asmenys turėtų galimybę savo nuomonę pareikšti ir kol kas tai vyksta sklandžiai. Na, ombudsmeno rekomendacijas atsižvelgsime, kai bus sudaryta ta suinteresuota asmenų grupė. Mes čia turime labai įvairią grupę ir dabar, kai dėl ataskaitų teikimo prievolės vėlgi savo atsižvelgti į mūsų įvairovės. Pritariu tam, ką jūs minėjote savo pasisakymę. Aš manau, kad mes tokio požiūrį ir laikomės, kai dėl prievolės teikti ataskaitas mes bandame pradėti nuo platesnio spektro, norime traukti visą eilę institucijų. Mes girdėjome konsultacijų metu, kad uh, E, yra tam tikrų spragų nacionalinėje sistemoje, sistemoje, kai kalbame apie priežiūrą. E, tad labai svarbu to nepamiršti, ta mūsų prašoma informacija. Kartais jau yra parengta, jie galima gauti ir nacionalinių lygmenių. Bet Vėlgi, čia dar turėsime padirbėti prie šio klausimo, kai dėl konglomerato. Mes peržiūrime taisyklės susijusiais su jais ir norėčiau pakviesti jūs atlikti tą patį procesą, nes tas, ta peržiūra yra iš tiesų labai rimta, esminė. Aš bandau suprasti, kodėl konglomeratų direktyva buvo naudinga krizės metu ir kodėl jinai gali būti naudinga krizės metu. Mm, taigi dabar mes turime iškelti klausimą, ką reikia pakeisti. Ir tuo pat metu nepažeidžiant ir bankų sąjungos nuostatų. Man susidaro toks įspūdis, kad kol kas teisės aktai nėra pakankamai dantingi, jeigu taip galima pasakyti, kad būtų galima e, pakeisti e, taisyklės iš esmės. Kai dėl vartotojų apsaugos mes pirmiausia dirbame paskolų teikimo srityje, būsto paskolų teikimo srityje. Mes ragidame praktikuoti e, atsakingą skolinimasi. Tai ypač aktualu krizės metu. Svarbu tinkamai dirbti bankams ir vartotojams kartu, kad tos paslaugos paslaugos būtų, pas, paskolos būtų teikiamos visiškai saugiai. Kai dėl e, darbo su ETF mes jį koordinuojame su jūsų institucija, kalbame apie rizikos dalymas ir jos valdymą. Ir čia mes rengiame pranešimą šiuo klausimu, kuris bus parengtas jau netrukus. Ten bus kalbama apie įvairius struktūrinius produktus, labiau aktualius, žvelgiant iš vartotojo požiūrio taško. Bankams aktualu turėti kapitalo ir tiems patiems kilo daug sunkumų, nes jie neturėjo lėšų pakankamai. Jie nenorėjo teikti vartotojams tų rizikingų e, paskolų produktų. Ir vėlgi tas klausimas tebėra sudėtingas, mes kitą savaitę priežiūros institucijoje susibūrę tą klausimą aptarsime. Norėčiau pasakyti, jog jūs mums suteikėte pakankamai didelius įgaliojimus tarpininkauti, kovoti su teisės pažeidimais, saugoti vartotojus ir taip bus tik gerbiamus neįlinių situacijų atvejams. Visa tai yra susiję su tuo, kad egzistuoja reguliuojantis teisės aktai. Mums kartais ne visada tas galės lengva aktyvuoti, nes bankų sistemoje tiesiogiai taikomų tokių reguliuojančių teisės aktų yra žymiai mažiau. Tai yra labai svarbus klausimas norėčiau pasakyti, kad kai kuriais atvejais man susidaro įspūdis, kad mes turime pasitelkti tam tikras priemonės ir tikinti nacionalinės institucijas bendradarbiauti, pasitelkdami, kaip aš juokauju, bazuką, ar ten mes turime priversti juos naudoti tuos uh, formalius procesus. Na, tai dar norėčiau pridurti, kad mums valdysenos aspektas yra labai svarbus. Nu, mes dabar pergyvename pereinamąjį laikotarpį nuo komiteto struktūros e, prie institucijos statuso ir komisija e, pakete, kur kalbam apie bankų sąjungą, numatė svarbes nuostatas įvairias procedūras. Tai yra įdomus siūlymas, kuris turi būti dar papildomai aptartas. Ir dar, dar kartą norėčiau pabrėžti, kad tik tų skaičių, kuriuos gauname, tik nedidelė dalis yra susijusi su neįvykdytais įsipareigojimais. Europos kompetentinga administracija yra įgaliota pasitelkti reikiamus vertų situacijai išspręsti, tačiau tiesiog atsitinka kartais Ir pasitinka tokių problemų, kurias mes turime spręsti, bet kuriuoms dar neturime visapusių įgaliojimų. Matome besikinčią situaciją rinkoje, kurią privalu reaguoti. Kai kurios šalis yra slegiamos per nelik didelės paskolų naštos ir jų bankų sektorius tuo pat metu tampa atsargesnis ir skolinimus labiau riboja. Čia turime elgtis labai atsargiai ir manau, kad be abejo. Mes į krizę papuolėme, kai paskolų lygis buvo pernelyg didelis. Dabar reikia surasti tą teisingą pusiausvyrą. Ir kapitalo rinkos srityje veikti reikia taip pat labai atsargiai. Būtina taip pat uh, įvertinti tinkamai nuostolius. Uh, būtina taip pat kai kuriais atvejais sumažinti paskolas, tačiau tai ne visada yra gera priemonė. Mes nusintėme savo ataskaitą komisijoje, komisijai, kur išdėstėme, ką galima pagerinti, ką galima padaryti, gerinant padėtį paskolų teikimo srityje. Bet būtų pernelyg rizikinga palengvinti paskolų gavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir verčiant bankus imtis rizikingos veiklos, ypač kai žinome, kad situacija rinkose sudėtinga, nes krizė dar nepasibaigė. E, krizė dėja yra tas laikas, kad skolintis yra sunkiau, tie galėčiau pasakyti. Um, Ačiū, jūs vis gaunate su lėšomis susijusius klausimus. Taip, dėkui. Norėčiau atsakyti pagrindinius klausimus dėl e, suinteresuotų grupių. Suinteresuotų grupių dėkoju Svenui. Mes savo ruoštus tengiamės pasiekti balanso, e, kalbant apie atsto, tokių grupių atsto, sudėti. Šiais laikais yra labai svarbus ir mūsų turimų išteklių lygis ir tos, ko, ko, kokios išteklius, kokiais ištekliais disponuoja tos suinteresuotos, suinteresuotų subjektų grupės. Aišku, vartotojams tai yra sudėtingesnis klausimas. Mes tengiamės e, draudimo srityje savo pačių iniciatyvą. E, sukūrėme tam tikros, tam tikros e, faktinius e, elementus, faktinės, faktinius rodiklius, siekdami padėti mūsų, e, įsitraukti mūsų darbą vartotojų atstovams. Kad mūsų e, suinteresuotojų e, subjektų grupėse vyktų vaisingos diskusijos ir subalansuotos diskusijos. Dėl finansinių konglomeratų ir bankų sąjungos, aš jau sakiau, pasiūlymos yra dar visai šviežias Ir reikia kol kas įsigilinti, kasgi yra iš konkrečiai, e, kaip suprantami tie finansiniai konglomeratai. ECB negali daryti tiesioginės įtakos draudimo kompanijoms, dėl to, kad ją, jį varžo e, sutarčių nuostatos. Ir pana, analogiška nuostata galioja ir konglomeratų atveju. E, Tačiau, žinoma, susidaro situacijos, kuomet e, suinteresuotos grupės yra būtent draudimo kompanijos ir, e, ir iš esmės mes tada nežinome, kaip elgtis. Kaip jau sakiau, yra labai svarbu, kad e, turėtume galimybę apmastyti situaciją ir reaguoti į vieną ar kitą situaciją ir iš draudimo kompanijų pusės pozicijos. Pavyzdžiui, tam, tikros, tam tikri vidiniai modeliai kurie turi būti patvirtinti siekiant e, vertinti kapi, turimo kapitalo lygį. Mes visi matėme, jog e, labai sudėtinga įvairioms institucijoms tvarkyti šį klausimą, bet aš manau, kad mums reikėtų pasvarstyti galimybę suteikti e, mums didesnės galias, kad galėtume iš, užtikrinti tokių vidinių modelių tvarumą, nuoseklumą, jų taikymo nuoseklumą. Ir Taip pat kalbant ir apie finansinius konglomeratus, šis klausimas taip pat e, yra svarstomas e, e, suinteresuotų subjektų grupėse, grupėje. Taip pat svarbus yra ir duomenų teikimo klausimas. Nacionalinės stebėsinos institucijos turi būti, veikti pagal joms statytus įgaliojimus, remdamosi nacionaliniais įstatymais. Ir Mm, mm, visą tai reikia sieti, pažiūrėjau, su kiekybiniais poveikio vertinimais, e, stengtis, e, e, stengtis sukaupti individualius duomenis, konkrečius duomenis susijusius su konkrečiais subjektais. Be abejo, mes turime naudotis ir savo pačių žiniomis ir analizę, tačiau tai yra ne, neatsiet to neįmanoma atsijėti ir nuo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, su verslo įmonėmis. Pagrindinėse, e, pagrindiniuose reglamentuojančiose teisės aktuose, e, neturėdami aiškių apib... vienu ar kitų e, dalykų apibrėžimų, mes negalime įgyvendinti vienos ar kitos užduoties. Jūs apie tai kalbėjote taip pat savo e, devintai, pasiūlytame devintajame straipsnėje. Ir pagaliau galime pagerinti situaciją ir kai kalbame apie, e, pensijos, apie pensijas, apie konkrečius e, siūlomus produktus, manau, kad visa tai gali būti skaidriau reglamentuojama ES lygmenių galima užtikrinti didesnį socialinį saugumą ir tikrumą ir tai aišku taip pat yra mūsų pageidaujamas dalykas ir tą rekomenduoja ir mūsų pensijų, e, pensijų suinteresuotų subjektų e, pensijų grupė. Taip pat galiu pasakyti, kad e, komisiją ir parlamentą raginčiau, e, kiek įmanoma greičiau mums pateikti aišku darbų tvarkaraštį, kad mes galėtume suteikti savo ruoštų aišku e, signalą išorės subjektams, kad e, mokumas 2 direktyva bus imta realiai taikyti. Mes be jokios abejonės prisijimsime atsakomybę, parengdami atitinkamą poveikio vertinimą, jį pateiksime parlamentui. Tačiau turime aiškiai visi suprasti, kad nebegalime žingsniuoti atgal. Turime naudotis tuo, ką turime. E, dabar turime e, tą direktyvą, mokumas 2, tačiau ji kol kas neapibrėja, ne, neapibrėžia, nereglamentuoja naujų iškilusių e, rizikos faktorių. Jūs patys tai matote. kai kurie ypač e, svarbus, ypač dideli e, rizikos aspektai yra visiškai ne, e, jų neapima šis, šis teisės aktas, dėl to reikia keisti padėtį kuo, kiek manoma, greičiau. Nes net ir tarptautinių lygmenių ES tai yra nepaprastai svarbu. Kalbant apie e, mūsų draudimo ir pensijų e, sistemoms, kurios galėtų prisidėti prie bendros rinkos finansavimo. E, tokie fondai galėtų investuoti iš tiesų, jie galėtų investuoti ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau tam turi būti sukurta derama aplinka su, inve, fin, finansuodami mūsų realiai ekonomiką mes turime suvokti, kad ar investuotojai, tai yra tie pensijų fondai ar draudimo fondai, turi suvokti, kad tai yra daroma tikrai vis, visos ES ūkio naudai, ūkio labui. E, ir draudimo, ir pensijų fondai yra tikrai labai svarūs veikėjai ir jie tikrai labai stipriai prisidėtų prie ekonomikos e, skatinimo, prie ekonomikos e, finansavimo. Ir e, vis tiek neturėtume e, e, tokiamis pastangomis išprovokuoti didesnių e, krizių. Užtenka jau tos krizės, kurią turime, reikia su ją susidoroti. Na, klausimai ilgi, ir komplikuoti dažnai. Dar du klausimų turai, po tris klausimus. Visi turės klausti trumpai, nes e, elgsiuosi labai griežtai dėl laiko. Prašau, Peter. Dėkoju, ponė Primkė, pasitengsiu trumpai. Dėl ekstrateritorialumo. Klausimas įdomus, aišku. Ar jūs manote, kad eksante ar ekspost e, teisės aktai turėtų būti taikomi? Antra, dėl e, fin, finansavimo. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie mokestį taikomą įmonėms, kurių dėka būtų galima finansuoti jūsų instituciją, o kiti minėjo finansavimą 100 procentų iš ES biudžeto. Kai dėl pensijų jūs kalbėjote apie tai, kad nebus plečiama jūsų klausimų apriptis. Ar Ir norėčiau pasakyti, kad pritariu Jums dėl mokumo 2 direktyvos, nes vieni mano, kad mokumas vienas buvo geresnis dokumentas, kiti gimėliau renkasi antrąjį. Norėčiau išgirsti Jūsų komentarą šią temą. Įva, prašau. Thank you, Madam Chair. Dėkui, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Andrija klausimą, ponė pirmininkė. Turint galvoje tai, kad yra pasiūlyta įdėkti vieningą priežiūros sistemą, kur bus įtrauktas Europos centrinis bankas, e, tai jūs bus įtraukti į bendrų taisyklių rengimo e, darbą. Kaip jūs manote, ką reikėtų daryti, kad būtų užtikrinta, kad sprendimų prieimimo procesas um, Europos bankininkystės institucijoje vyks sklandžiai, ar tai bus su šalimis, kurios nėra Europos bankininkistės sąjungos narės. Dėkuoju. Um, again, have... Aš turiu klausimą e, dėl klausimo, kuriuo esu klaususi ir komisarų, nes yra tarptautinių susitarimų. Kalbam apie jų gyvenimą, kalbam apie tai, kad reikia pasimokyti iš praeities pamokų. Dėl kapitalo likvidumo yra kalbam apie naujus reikalavimus. Ar galėtumėte pakomentuoti, kokie turėtų būti? Ar turėtų būti taisyklės griežtesnės eurozonai ir mažiau griežtos ne eurozonai? Man tai būtų neprimtina. Pavyzdžiui, turiu keletą klausimų jums. Esu dėrybininkė dėl CRR. Jeigu paimtume tarybos kontekstą dėl kapitalo pakankamumo reglamento, ar bus taikomi bazelio reikalavimai dėl kapitalo reikalavimo? Jeigu taip nebūtų, kiek tai yra svarbu, jeigu didieji bankai atitiks bazelių reikalavimus, o kiti netitiks. Ką Jūs manote, kokia bus situacija? Dabar dėl likvidumo dar klausimas. Komisija nusprendė pateikti naują siūlymą dėl likvidumo ir vienuotytas stebėsenus laikotarpis. Ar jūs iš tikrųjų taikysite šios siūlymus? Nes Europos komisija regisi atsisakė bet kokiu notifikavimo standartu. Perleidimo savoka taip pat nebeegzistuoja, jau naudojama tik savoka aktyvus, aktyvi. Ar jūs turite ką nors naujo šioje srityje? Jūs be kita ko kalbėjote apie paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ar pritarėte komisijos nuomoniai šiuo klausimu? Ir kol kas nieko konkretaus padėto ant stalo nemačiau, o norėčiau šį klausimą aptarti. Reikėtų, kad jūs būtumėt nepriklausomi, kad laik, būtų laikomasi vieno e, reglamento. Kaip ketinate likti nepriklausomi? It controls the majority of the votes and nearly a qualified majority of the votes ypač kai teks balsuoti kvalifikuotai balsų daugumą. Dėkui. Kiekvienam po penkias minutės atsakymų ir baigsime antrą klausimą atsakymų raundą. Pradėkime nuo ekstraterritoriališkumo. Tai yra tiesiogiai susijęs su finansinių rinkų sąryšius tarpusavio sąsajomis ir užtikrina vienodas sąlygas visiems rinkos subjektams. Finansinių paslaugų teikimas ES viduje ir jų sklandus teikimas taip pat e, yra grindžiamas tomis pačiomis taisyklėmis, kaip ir mes pageidaujame, kad tokiomis pat taisyklėmis e, būtų grindžiamas ir tokios paslaugos, analogiškos pa, e, paslaugos iš Europos, už ES ribų, tai yra jas vykdant ne Europos subjektams. Taigi e, tas aspektas yra tiesiogiai susijęs su mūsų e, vidaus rinka, bet tuo pat metu mes galime tikėtis, pažiūrėjau, jungtinių valstijų subjektų, kad tas ekstra teritoriališkumas irgi galios E, tie patys reikalavimai galios ir Amerikos e, finansiniams subjektams. Tokia yra normali situacija. Problema yra dviguba kai prasideda transakcijos e, skirtingose pasaulio regionuose, tuomet atsiranda skirtingų sistemų nesuderinamumo problema. Kita problema, ypač EMIR kontekste, tai, kad įvertinus trečiosios šalies sistemą ir nustačius, kad ji atitinka, yra analogiška ES sistemai, e, iškyla didžiulės diskusijos emir e, kontekste e, įvairių dėrybų su jungtinėmis valstijomis ir panašiai forma, nes mes matome, kad mūsų partneriai tai ima teikti, kad jie nenori E, būti taip aktyviai ir griežtai stebimi e, ir reglamentuojami ES priežiūros institucijų. E, panašios, pan, pan, panašiai jaučiasi ir mūsų finansiniai subjektai veikiantis ES viduje, kurie nori būti, pasiduoti nacionalinių institucijų įtakai ir priežiūrai, bet ne ES turime problemų e, apie tai kalbėdami, pavyzdžiui, su kolegomis iš Azijos, nes čia mes dar turime tą, tos tarpusavio pripažinimo e, sunkumų ir yra sudėtinga juos, e, ypač kolegas iš Amerikos, įtikinti mūsų sistemos privalumais ir tokių taisyklių privalomumu. Tačiau esame pasiekę nemažos pažangos. Dėl lėšų mes kalbame apie, e, ap, mes norime siekti 100 procentų e, e, išteklių padengimo 100 procentų nacionalinėms priežiūros institucijoms, kad iš to naudos gautų. E, visi e, suinteresuoti subjektai. Tačiau tos, pa, tos lėšos turėtų būti generuojamos ne tik tai iš ES e, biudžeto, bet ir iš e, nacionalinių rinkos subjektų ir panašiai. Pavyzdžiui, pateikiant, nustatant tam, tikros, tam tikrus mokesčius rinkos dalyviams. Žinoma, tam reikia labai aiškios, aiškaus teisinio pagrindo, kuris leistų rinkti tokius mokesčius ir tokius įnašus. Uh, Gal, iki šiol galioja sistema 80 procentų iš ES biudžeto, 20 procentų iš nacionalinio, e, iš nacionalinių valstybių pusės. E, e, ir dabar vis dar sprendžiamas klausimas, ar į tą mokėjimo sistemą reikėtų įtraukti ir rinkos dalyvius, pateikiant jiems, nustatant jiems irgi tam tikrą mokestį. Dėkoju, jūs kalbėjote lygiai tiek pat ilgai arba trumpai, kiek ir praėjusį kartą. Dabar ponas Andrėja. Dėl sprendimų prieimimo EBA. Na, čia iš tiesų yra tam tikros įtampos. 42 straipsnis sako, jog mūsų veiksmai turėtų būti mm, sutelkti į. Um, ES interesų gynimą ir e, nereikėtų pernelyg veltis į e, diskusiją su kitomis institucijomis, kad nesusikurtų tą papildomą įtampą, e, kompetencijų įtampą. Mes norime, kad dirbtų nepriklausomi formai, nepriklausomos grupės Norime, kad dirbtų ekspertų grupės, kurios e, nustatytų gerus standartus ir e, pačios, pač, pačiose tose forumuose, tose grupėse būtų siekiama e, sukurti tinkamas procedūras. Mes nenorime, kad susidarytų kažkokia tai priežiūros institucijų ar priežiūros subjektų koalicija, kuri darytų pernelyg didelę įtaką, imtų dominuoti šioje srityje jau yra padaryti pirmi žingsniai šitą linkmę, bet galbūt reikėtų pamastyti ir apie tolesnius žingsnius. Dėl standartų sutarinamumo Bazilio komitetas čia yra atlikęs e, e, ir toliau atlieka tam tikrą vertinimą, e, tyrimą ir mes turime sulaukti to tyrimo rezultatų. Yra sričių, kuriuose ES e, teisės aktų tekstas e, skiriasi nuo Bazelio teksto. Ir tam yra priežasčių. E, pavyzdžiui, vieni standartai yra taikomi ES vos ne 8, tai maždaug 8 tūkstančiams bankų, o kiti standartai galioja tik tai tam tikriems konkretiems nacionalinių valstybių atskiriems bankams. E, Aš sutinku, kad reikėtų kalbėti apie tų standartų harmonizavimą, bet reikia užtikrinti, kad tos priemonės būtų vien, turėtų vienodą e, poveikį, ar kalbėtume apie bankroto e, vykdymo procedūras ir jų e, terminus, ar, ar mokėjimo terminus, ar panašius dalykus. Aš jau praeisiais metais sakiau, kad EBA gali vaidinti svarbesnį vaidmenį e, prižiūrint kapitalo priemonių e, kokybę. Su likvidumu mes jau elgiamės truputį kitaip. Komisija su mumis labai aktyviai bendradarbiauja, mes puikiai dirbame kartu ir esu labai dėkingas už tai komisijai. E, tačiau tai yra labai sudėtingas rytis. Viena vertus mums reikia labai aiškių reikalavimų, kurie, kurie paskatintų bankus pakeisti savo verslo modelį. Kita vertus, tie reikalavimai neturi būti pernelyg griežti ir neatgrasintų, net, neatbaidytų e, rinkoje veikiančių finansų subjektų, nes mes juk turime neužmiršti ir to, jog mūsų finansų institucijos dirba ir tarptautiniu mastu. jau praėjusiais metais buvo priimti atitinkami teisės aktai, kuriuose yra apibriešti tie e, reikalavimai, tačiau manau, kad tai, e, e, dar galima apie tai pamastyti ir pateikti papildomų pasiūlymų, kokia linkme turėtų eiti mūsų pastangos, nu, stengiantis nustatyti tos reikalavimus, kai kalbame apie bankų likvidumą. Na, dėrybos vyks artimiausiomis savaitėmis jau ir tai bus iš tikrųjų įdomu. Komisija pateikė, e, komisija turėtų pat, atsis, pateikti ataskaitą jums, nebūtinai viešai, jūs esate priežiūros institucijos, norite žinoti, kas vyksta, ar pritarėte su tais pakeitimais, kurie buvo pasiūlyti. Na, man svarbu yra štai kas teisės aktuose tebėra numatytas įgaliojimas Europos bankininkystės institucijai rinkti duomenys dėl likvidumo. Tai nėra uh, ataskaitos, kurios yra labiau detalius, tai yra kitokio pobūdžio ataskaitos ir aš manau, kad tą įgaliojimą mes turėsime ir toliau. Ir tai padės mums surinkti tą informaciją, kuri apims daugelį priemonių, kad būtų galima atsiliepti tinkamai tą reikalavimą. Mes jau sektoriui nurodėme, kad yra tokių priemonių, kurios yra susijusios su įvairiomis vertybiniais hipotekos popieriais, kitomis priemonėmis ir panašiai. Ir aš manau, kad tą turėsime nutus pabrėžti. Dėl ekstrateritorialumo. Be abejo, mes norėtume, kad egzistuotų bendri tvirti standartai. Ir mes dirbame vykdomajame komitete, e, stengiamės tą europinę perspektyvą plėsti toliau, kad europiniai standartai įsigaliotų. Tai būtų tobulas sprendimas. Tačiau tuo tarpu, kol to nėra, turime užtikrinti vartotojų e, teisų apsaugą, savo kompanijų interesų apsaugą. Kol net, neturime globalios, bendros, efektyvesnės priežiūros sistemus, turime naudotis tuo, ką turime. Turime atlikti vertinimus, e, su Japonija tokie vertinimai vyksta ir mes dabar atliksime vertinimus e, su aštuoniomis kitomis šalimis, e, tirsime, kokie yra skirtumai, kokie panašus dalykai mūsų ir jų draudimo sistemoje. Mes taip pat renksime viešas konsultacijas, kad galėsime aptarti, kas, kas mus skiria ir kas mus jungia. Tai yra tikrai labai reikšmingas darbas. Mes šioje srityje tikrai, manau, esame suradę problemos esmę Ir geriausia, aišku, išeitis būtų e, turėti bendrus visiems būtinus draudimo standartus. Tačiau dar reikės daug apie tai diskutuoti. Kai dėl finansavimo, e, šimtas procentų finansavimo mūsų ar ne iš ES biudžeto. Na, aš jau sakiau, kad aš norėčiau, kad būtume finansuojami šimtų procentų iš ES biudžeto, tačiau um, Jūs ko gero laikysitės palaip, palaipniško požiūrį šio klausimo sprendimą. Aš manau, kad galime būti finansuojami ir iš įvairių šaltinių. E, tai niekaip nepaveiks mūsų nepriklausomumo. Ir viskas priklauso nuo to, kokius jūs įgaliojimus mums suteiksite. Na ir galiausiai žvelgiant iš pensijų perspektyvos. Aš jau sakiau, kad mes jau komisijai pateikėm savo rekomendacijas dėl ORPI direktyvos pertvarkymo e, pensijų srityje. Pirmą kartą mes rinksimės duomenys apie profesinės pensijas ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus procesas vertinimui. Galėsime pamatyti, kaip mūsų idėjos veikia praktikoje ir kaip įvairių fondų specifiškumai gali būti įtraukti į mūsų praktinius sprendimus, kaip mes galime moduliuoti savo sprendimus, kad galėtume geriau užtikrinti rizikos valdymą. Na, pasakysiu labai atvirai, e, profesinių pensijų fondai turi būti, turi, um, būti nuolatos tikrinami. Dažnai sakoma, kad viskas yra gerai, bet paprastai tobulos situacijos nebūna. Ir mes žinome, kokie yra svarbiausi pavojai susijęs su pensijų fondas. Ir čia mes galime sakyti dviejų po požiūrių. Arba galime problemą slėpti, apsimesti, kad viskas gerai ir paskui bus susidurima su labai rimtomis problemomis. Arba galima e, e, atlikti tai, ką mes vadiname realiais testais. Mes apskaičiuojame riziką, bet tai nereiškia, kad mums kiekvieną kartą reikia rekapitalizuoti tuos fondus. Ne, tačiau tiek darbdaviams, tiek darbuotojams e, aiškumo yra daugiau, jie žino, kur yra rizika ir kodėl jinai kyla. Tai padeda priimti sprendimus. Ir pasižiūrėkite į pensijų pažadus. Tie pažadai yra duoti ir mes iš tikrųjų tas pensijas kažkada turėsime mokėti. Ir mes turime užtikrinti ir išsiaiškinti, galbūt kai kurie iš tų pažadų yra dėja negyvybingi. Bet mano atsakomybė yra dirbti, siekiant išsiaiškinti tokias situacijas ir jas liepti taisyti. Na, mums iš tikrųjų nuolatos atlikti tikrinimų šioje srityje, tai yra būtinas dalykas mūsų ateičiai. Dėkoju. Ole Liukvison, Lynn Sanchez ir pabaigoje kalbėsiu aš, tai yra paskutinis mūsų pasisakymų raundas. Prašau. Tak så mycket. Förhandlingarna om Ačiū. Dėrybos dėl ES biudžeto turi baigtis kitais metais, tačiau iki šiol dar yra labai didelių nuomonių skirtumų, kiek reikės išteklių e, Europos priežiūros institucijoms. Mes manome, kad priežiūros institucijų biudžetą būtina padidinti. Komisija ir taryba norėtų apkarpyti ne vieną biudžeto eilutę ir dėl to aš norėčiau pateikti jums visiems klausimą. Jeigu tarybos pasiūlymą bus atsižvelgta, tuomet kokių padarinių tai turės jūsų veiklai, kokias e, uždavinius tuomet jūs galėtumėte atlikti, ar jums reikėtų mažinti savo pastangų lygį bent jau kai kuriuose srityse. E, mes bandome susidaryti konkretų vaizdą, kokių, kiekgi lėšų jums reikia. E, Komisija balandžio mėnesį pateikė savo prognozes, o kaip jūs jas vertinate? Kaip Jūs vertinate Jums e, e, numatytą biudžeto lėšų lygį? Ar Jūs manote, kad e, Jūsų disponuojamos lėšos pakeis atitinkamą Jūsų uždavinių ir funkcijų pasiskirstimą? Dėkoju. Dėl vartotojų ir dėl finansinio stabilumo. Pirmiausia, dėl antrojo aspekto. Norėčiau sužinoti, kaip Jūs remiate, padedate valstybėms narėms, kurios yra dabar priklausomos nuo pagalbos iš išorės. Ir dėl vartotojų apsaugos turime tris e, atvejus, tai yra e, e, esma kreipiuosi. Tai yra Ispanijoje naudojami tam tikri preferenciniai produktai, kurie yra labai susijęs su labai didelė rizika ir dėl jų e, nepatikimumo dabar yra iškelta labai daug bylų. Ir tai e, panašu, kad mūsų e, vartotojai yra atsidūrę labai sudėtingoje padėtyje, jie sunkiai orientuojasi. Dėl paskolų E, dabar vyksta e, komisijos tarybos ir parlamento dialogas, e, yra būsto paskolų direktyva rengiama. Ir kaip jūs įsivaizduojate, gal, galėsite gyvendinti šią direktyvą, kada jinai bus patvirtinta? Būtų įdomu sužinoti jūsų poziciją šio klausimu. Ir trečias klausimas susijęs su EJOPA. Uh, E, praėjusiu metu gruodžio mėnesį jūs pateikite ataskaitą apie e, švietimą finansų srityje, finansų. Galite pateikti kažkokią savo išvadas? Um, Dar keletą klausimą turiu dėl bankų sąjungos ir CRD. Tai yra svarbus klausimai mums visiems. Man kelia susirūpinimą tai, kas buvo minėta paskutinėme kofin susitikime. Jeigu bankų e, sąjungoje nekilas didesnių problemų, tai turėtų viskas sklandžiai vykti ir su priežiūros sistema. Tuomet, kaip pavyks užmėgti, koks bus santykis su, valst, su, su valstybių investiciniais fondais. Ir galiausiai mes turime sutvarkyti vieną teisės aktą, kuris Europos centriniam bankui suteikia tam tikrus įgaliojimus. Bet valstybėms, kurios, yra, kurios nėra eurozonos narės, gali likti nuo šaly. Ministrai, kai diskutavo, pažadėjo mums, kad parlamentas mūsų bus įtrauktas į šias diskusijas. Ir galiausiai, kaip bus su dirbama toliau. Nežinau, ką darys nacionaliniai parlamentai. Nes gali tekti mokėti tiek pat, kiek mokėjo Junktinė karalystė spręsdama savo bankų krizę. Ir na, aš norėčiau paklausti, kaip tą sąsąją nustatyti. Aš noriu suprasti, nes jeigu mes darome vienus ar kitus veiksmus, ar tai nepakenks vidaus rinkai, ar jos nesugriaus. Aš noriu sužinoti, kad tie dalykai, kuriuos mes darome, yra vidaus rinkai naudinga ir kad mes jos negreuname. Tai yra svarbiausias mano susirūpinimas. Kitas dalykas. Jūs minėjote lankstumo aspektą. Na, e, europiniai standartai galioja ne visur, tas tiesa. Tačiau kaip jūs ketinate e, dirbti su tomis makro variacijomis, nes skirtumai egzistuoja ir eurozonoje, nes ekonominė situacija yra nerami, nes tiek Airijoje, tiek Ispanijoje tebėra to nekilnojimo e, turto burbulo pasiekmių. Ir Dei Mitchell apie septynis metus klausdavo pono Trišė, ką darysim dėl to nekilnojamo turto burbulo ir panašių problemų. Tos problemos juk nedingo kažkur per vieną naktį. Kaip Jūs galvojate, kaip spręsime šios klausimus? Ar bus sudarytos nacionalinės priežiūros struktūros, kurios teiks patarimus Europos centriniam bankui, ar bus numatyta kokia kitokia schema? Turiu ir dar keletą klausimų dėl likvidumo. Aš norėčiau išgirsti Europos bankininkys, norėčiau išgirsti Europos vertybinių popierių rinkų instituto pirmininko nuomonę, kas vyksta iš tikrųjų bankė, nes investuotojai teisingai visiškai nori žinoti, kiek sveika yra institucija, kuria jie skolina savo pinigus. Bankai, pavyzdžiui, gali nenorėti teikti informacijos, nes jie e, bijo rinkų E, gazdinimu, nes rinkos ir šiaip yra baukščios šiuo metu. Tai kaip būtų su informacijos atskleidimu. E, jeigu e, jeigu nežinosime, kas iš tikrųjų vyksta rinkose, gali kilti problemų. Kaip jūs vertinate šios aspektus? Prašom jūs. Uh, uh, of... Pirmiausia, aptarsiu keletą dalykų susijusių su biudžeto ir mūsų biudžeto dydžiu. Iš tiesų, esma e, biudžetas, e, atsiprašau, esma pakdidino savo prognozuojamą biudžeto e, poreikius. Ir mūsų e, mūsų e, lėšų poreikis išaugo, e, e, paaiškėjo esas didesnis negu planavome anksčiau. Taip įvyko dėl to, kad naujoji teisės aktai, reglamentuojantis teisės aktai mums suteikė papildomų funkcijų ir papildomų uždavinių. Ir be abejo, jiems atlikti mums reikia atitinkamų lėšų. Ir tai, tai yra. E, rizikos kapitalo e, rinkų e, e, ar likvidumo sritis, kurias mes taip pat turime, kuriuose turime dabar atlikti aktyvesnį vaidmenį. Mes E, yra visiškai normalu dirbti ilgas darbo valandas iki pat vėlumos, e, tačiau e, tas papildomų lėšų poreikis yra susijęs būtent su mūsų papildomais uždaviniais, su naujomis užduotimis, naujais tikslais. Ir mūsų valdyboje kaip tik apie tai diskusijos taip pat stipriai suaktyvėjo ir mes suvokiame, kad jeigu negausime to papildomo biudžeto, tuomet negalėsime tinkamai atlikti savo pareigų ir, aišku, pakenksime e, priežiūros e, tarnautojų e, reputacijai. Tad labai svarbu, kad, yra labai svarbu, kad mūsų institucija būtų turėtų gerą vardą, išsaugotų tą gerą vardą ir būtų veiksminga. Priešingo atveju pakenksime visai priežiūros sistemai. Tad tas 42 straipsnis yra tai, ko mums reikia. E, Priešingų atveju mano organizacijai kils didelių sunkumų, jeigu bus likta prie 16 straipsnio. Dėl vartotojų teisių ir struktūrinių produktų ir panašiai. Manau, kad iš principo galime sakyti, jog finansinis e, sektorius, finansų patarėjai po truputėlį pradeda uh, E, keisti padėtį, susitelkdami į vartotojų interesus. Tačiau tai yra tik tai proceso pradžia. Mums reikia tolesnių esminių pokyčių finansinėme sektoriuje ir finansinių patarėjų e, darbe, kad jie kitaip imtų vertinti savo e, klientus, kitaip imtų vertinti vartotojus, kad jie stengtųsi tinkamai dirbti, pateikti tinkama, tinkamas rekomendacijas vartotojams. Labai svarbu yra tai, kad e, nacionalinės priežiūros institucijos e, turi atsižvelgti į e, MIFID nuostatas ir taip pat nacionalinių įstatymų nuostatas vykdydami savo veiklą. Taip pat noriu paminėti, kad E, atsiranda ir naujų e, sudėtingesnių produktų, e, kurie taip pat turi būti, į kuriuos mes taip pat turime telkti dėmesį, taigi mūsų darbo apimtis didėja. Kaip jau sakiau, mes turime naują mechanizmą, kuriuo remiantis parduodami naujo pobūdžio produktai e, mažmeniniams investuotomėms ir tai yra susiję ta su e, konkrečiais reikalavimais, pavyzdžiui, teikti informaciją klientams kad e, produktas, kuris yra siūlomas klientui, atitiktų jo poreikius. Ir mes turime tas paskatas E, kurio, kurias e, tos paskatos yra neadekvačios, jos, yra, e, jos iškraipo visą finansų rinką, jos gadina finansinių patarėjų reputaciją, kadangi jie pasiduoda tam tikrai neigiamai įtakai ir gali atlikti nederamai savo funkcijas. Tad aš manau, kad tuos dalykus dar mums reikia gerai apsvarstyti ir peržiūrėti. Uh, Taip pat, kalbant apie indėlius, kurio, kurie yra pateikiami bankų, įnešami į banką, jų pateikimas nebėra susijęs su kokiamis, e, kokiamis e, papildomomis, e, papildomais mokesčiais. Ir dėl to aš manau, kad šitoj srity mes taip pat dar galime kažką patobulinti. Kai dėl biudžeto, pirmiausia, tai pasakyčiau štai ką. Duomenys. Mes turime atlikti daug duomenų e, turime išanalizuoti, kad galėtume atlikti atsparumo testus, likvidumo ataskaitos, e, mus pasieks jau ko gero kitą metą. Tad jeigu mes neturėsime tinkamų resursų, tai mes negalėsim atlikti darbo, nes dalis duomenų tiesiog liks neanalizuota. Ir Pavyzdžiui, Bundesbankas mums labai padeda Vokietijoje, nes jie duomenys sutvarko ir mums perduoda sutvarkytus, jie juos sutvarko už mus. Ir manyčiau, kad mes ėmėmės didelės operacinės apinamos rizikos ir tai yra iššūkis mums, tačiau tai yra tas rytis, kurio mes dirbame. Mūsų statistikos duomenų tvarkymo gebėjimai taip pat buvo ganėtinai žemi. Mes atlikome tik pagrindinį, patį pagrindinį darbą. Kitas dalykas, kaip aš jau minėjau anksčiau, įvertinimo darbas visos Europos sistemos yra taip pat labai svarbus. Mes turime peržiūrėti visas programas, kad žinotume, kad e, egzistuoja pakankamai nuoseklumo. Kuo daugiau turite resursų, tuo daugiau galite užtikrinti nuoseklumą Na, o kuo resursų mažiau, tuo labiau tenka pasitikėti nacionalinėmis struktūromis. Štai tokia situacija. Kitas dalykas dėl standartų nustatymų. Situacija tokia pati. Kuo mažiau turima resursų, tuo daugiau tenka pasitikėti standartų sudarimu komitetų stiliumi, jeigu taip galima sakyti. Ir lieka mažiau vietos europiniam požiūriui, o lieka daugiau vietos lankstumui, kurį nori matyti šalis. Mes turime be abejo remti ir e, struktūras valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti štai, kad dabar mes esame įtraukti į Ispanijos ir Kipro rekapitalizavimo įvertinimus atliekame juos ir šiek tiek nuvilia tai, kad mes negalime turėti tokio bendro vaizdo, kad neišeina kitose šalise taip pat atlikti tokio vertinimo. Neišeina atlikti visur tų atsparumo testų vadinamųjų. Tačiau mes EMO raginome, kad būtų numatyta reikiama priežiūros sistema ir kad būtų tinkamai užtikrinami vartotojų interesai. Aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas dėl būsto paskolų. Aš jau, manau, sakiau savo ankstesnėme atsakymė. Mes turime gairias parengti, nes čia yra mums visiems labai aktualus klausimas. Tai yra tas rytis, kur įgaliojimų turime nedaug direktyva jų mums daug nenumato. Tačiau šiaip ar taip mes turime gairias ir pasitikime jumis. Jeigu manote, kad turime nuveikti kažką dar, mes tą atliksime. Kai dėl bankų sąjungos. Mano požiūris yra toks. Mes nuo praėjusiu metu rūpjūčio pasakėme už tai, ką jūs minėjote. ISFF ir ESM buvo įtraukti į bankų rekapitalizavimo operacijas. Tai yra labai svarbu, kad nebebūtų to ryšio su, kuris buvo numatytas. Mes bankų sektoriuje vykdėme daug rekapitalizavimo operacijų. Ir tikiuosi, kad e, kol kas situacija yra patenkinama, tačiau žvelgiant toliau mums reikia labiau institucinio požiūrio. Mums reikia instituciškai tvirtos struktūros, reikia europinio ligmens kontrolės ir taip pat reikia, kad atsakomybė būtų europinio lygio. Bankai, kurie prisideda prie europinių institucijų, turi būti tokie, turi, reikia įsitikinti, kad viskas yra padaryta, kad net jeigu bankai žlunga, jie žlugdami ne, nesukels ekonominės katastrofos visoje šalyje ir Europoje. Demokratinė atskaitomybė Europos lygmenių turi būti numatyta, pasinaudojotais tais turimais ištekliais. Ir tai yra svarbus dalykas. Gal dėl mak kad dėl rizikos prevencijos makro rodiklių aš manau, kad tie kintamieji um, e, yra skirtingi, tačiau uh, reikalingas, net numačius vieningas taisyklės tam tikras lankstumas. Pabandysiu paaiškinti, ką bandau pasakyti. Tarptautinių lygmenių jūs jau turite vieningas taisyklės, jos jau egzistuoja o paskui kapitalo reikalavimus galite pritaikyti įvairiems bankams pagal tai, su kokia rizika jie susiduria. Antrajame ramsė tai yra numatyta, ES lygmenių galima padaryti tą patį dėl rizikos prevencijos e, e, makro e, reikalavimų. Kiekviena valstybė narė, turėdama europinius standartus, gali, pavyzdžiui, kapitalo reikalavimus didinti ar mažinti priklausomai nuo to, su kokia rizika bankas susiduria, koks burbulas nekilnojimo turto ar kitoks rizikuoja sprokti. E, kontrolė ekspost turi būti atliekama, kad būtų galima um, matyti, kokia yra padėtis. Europos centrinis bankas galėtų koordinuoti šios veiksmus, bet taip pat kitos jurisdikcijos taip pat vertinant sisteminę riziką. Ir tuomet galėsime turėti labai aiškę apžvalgą to, kokia yra padėtis. Tačiau taisyklės turėtų būti tos pačios. O paskui mechanizmas pritaikyti toms taisyklėms turėtų būti pritaikytas kiekvienos šalies atskiroms institucijoms. Dėkui. On, on, on issue, on the... Ačiū dėl biudžeto, dėl pilmojo klausimo. Uh, Mes e, savo valdybos lygmenių dar vertiname mūsų poreikius, dėja komisija mums siūlo sumažinti mūsų disponuojamą biudžetą. Tačiau turi būti aišku, kad e, e, ir tai sako mūsų valdyba, kad turi būti minimalus įmanomas lėšų lygis, kad galėtume patenkinamai vykdyti savo funkcijas. Labai dėkojame už jūsų paramą šio klausimu. O kokiosgi būtų to pasiekmes, jeigu mes negautume tinkamo biudžeto? aišku, mes tada pajusime savo ribas, mes negalėsime jų išplėsti iki begalybės, jeigu kažko negalėsime daryti, to ir nedarysime. Pavyzdžiui, dabar e, labai daug dirbame e, kurdami centralizuotą duomenų bazę, e, kad susidurotume su kolegos minimomis problemomis. Jeigu neturėsime tam išteklių, tuomet reikės sustoti su tais darbais ir tai būtų tikrai labai blogai dėl žmogiškų išteklių taip pat mums reikia vykdyti atitinkamas nepriklausomas analizės, kurias atlieka būtent tie žmonės. Ir jeigu, e, e taip kaip jūs sakėte, mums reikia atlikti poveikio vertinimus ir e, aišku, tam mums reikia patir, pat, daug patirties turinčių žmonių, ekspertų, kad e, priimtume protingus sprendimus, e, nuveiktume kokybišką darbą. Visada sakau, kad e, Mano institucijos pati didžiausia vertybė yra joje dirbantys žmonės. Kuo jie geresni, kuo geresni specialistai jie yra, aš manau, kad jie tikrai puikus, tuo daugiau, tuo ambicingesnį darbą galime nuveikti. Dėl vartotojų, ponas Prisėdo kalbėjo apie finansinį skaitmenį e, raštingumą. Iš tiesų, E, reikia sukaupti visas įmanomas e, finansinio raštingumo iniciatyvas, e, jas atsižvelgti, jas sugeneruoti ir jomis pasiremti. Tačiau reikėtų paminėti ir dar vieną dalyką. Aš visokiojopai remiu finansinio raštingumo skatinimą, tačiau tuo pat metu reikia suvokti, kad tai nėra kažkokia tai panacėja. Mums reikėtų nereikėtų manyti, kad vartotojai, turėdami visą įmanomą informaciją, visada galės priimti racionalius sprendimus. Taip nėra. Mums reikia šiek tiek pakeisti savo požiūrį, mums reikia, aišku, jiems teikti gerą informaciją, tačiau ji turėtų būti labiau standartizuota, labiau suderinta. Pavyzdžiui, kai, kai kalbame apie individu, asmeninio pensijų ar vartotojų apsaugos aspektus. Taigi, Reikia teikti geresnės kokybės informaciją, ne daugiau informacijos, bet geresnės kokybės. Tas pats pasakytina ir apie e, produktų valdymą tai ką minėjo ir Stevenas. Ir draudimo e, srityje tai yra labai svarbu, kai kalbame apie tokių produktų pardavinėjimą. E, remdamiesi tokiais, tokiais, tokiais teisiniais mechanizmais kaip PRIPS ir kiti, mes tikrai galėsime veikti efektyviai informacijos teikimas, visuotintas informavimas yra tikrai labai svarbus, bet tai nėra viskas. Mums reikia ištikrinti didesnį skaidrumą, e, verslo e, elksenos e, modelių skaidrinimą ir, ir gerinimą ir tik tada mes išspręsime visas tas problemas veiksmingiau negu tiesiog teikdami informaciją. Dėkoju visiems, dėkoju tiems kurie klausė tų įdomių pranešimų. Maničiau, kad mes tikrai puikiai šią popietę padirbėjom, daug sužinojom. Dėkoju ir iki susitikimo kitame posėdėje. Ačiū vertėjams. Ir šį kartą mes baigėme savo posėdį laiku, džiugu jiems tai pranešti.